Bene, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto per iniziare la nostra riunione. Mėly kolegos, prašom susėsti, kad galėtumėm pradėti savo posėdį. Būsime pavėlavę tik keletą minučių. Pirmasis darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neprieštarauja, mes tvirtiname darbo tvarkę. Toliau pačio jau posėdžio pirmasis punktas yra keitimasis nuomonėmis su Švedijos užsienio reikalų ministru. Žinote, kad Švedija perėmė pirmininkavimą ir pirmininkaus artimiausius šešius, šešis mėnesius. Su džiaugsmu pristatau šiandieną pačią pirmą savo darbo šiame komitete dieną e, štai tokį garbingą svečią. Tai man tikrai didžiulė garbė e, priimti tokią svarbę asmenybę. Be abejo, tikimės kad po šios mūsų diskusijos ir po sąžiningo, garbingo bendradarbiavimo, kurį jau yra pasiūlęs ministras, kad visi, visas tas procesas ir toliau tęsis. Nes visa tai buvo žadėta jau taip pat ir darbo pietų metu, kurie jau vyko prieš šį mūsų pirmąjį posėdį Mūsų patirtis užsienio politikos rytyje rodo, kad mūsų ketinimai ir programos ne visada yra vienodi, ne visada sutampa. Tačiau e, kartais realybė tai pakoreguoja. Ir čia noriu prisiminti bent jau vieną pavyzdį, tai yra Irano pavyzdį. Ten susidariusios situacijos pasiekmes yra tiesiog sunkiai įvertinamos Švedijos užsienio reikalų ministras mano kolegoms nuvykusiems į Stokholmą sakė, jog kai kurios temos yra itin svarbios. Todėl mes tikrai labai esame susidomėję ir šią temą, bet taip pat ir e, ryšiais su mūsų rytų kaiminėmis valstybėmis Baltijos jūros strategija mums taip pat įdomi bei tai, ką mes vadiname santykiais su Rusija, taip pat ES plėtra, užbaigus dėrybas su Kroatija ir taip pat turiuomenyje ir ES vaidmenį pasaulinėje arenoje. Ypatingai kalbant apie dorojimąsi su krize ir taip pat e, tūkstantmečio tikslų siekimą. Tikrai yra nemažai darbų kurias reikia nu- nudirbti ir taip pat čia reikia turėti omenyje ir institucinę mūsų santvarką. Visi žinome, kad artimiausiu metu Lisabonos sutartis turėtų būti priimta, o tai turės tiesioginės įtakos mūsų veiksmų sričiai. O dabar ilgai neišsiplėsdama suteikiu žodį Jums, ponė ministrė. Thank you, Chairman. It is Julian. Ačiū pirmininkė, man didelė garbė būti čia. Galiu pritarti didžiai daliai to, ką sakėte. Klausiausi e, vertimo iš vedų kalbą ir man viskas buvo suprantama. Taigi dėkoju Jums už pasveikinimo žodžius. Pirmiausia, porą įžanginių pastabų kalbėsiu ne per daug ilgai, kad galėtume padiskutuoti, nes manau, kad diskusijos visuomet yra svarbesnės nei pasisakymai parlamento kontekste. Pradėdamas pasakysiu savame suprantamą faktą. Šiandieną pasaulis iš mūsų reikalauja daugiau, jis yra sudėtingesnis ir pavojingesnis nei prieš porą metų išgyvename ekonominę krizę, e, kuri e, kyla tik tai kartą per vieną kartą. Ir mūsų ūkis uh, E, jo augimas sumažėjo maždaug 3 procentais, gamybos augimas sumažėjo 10 procentų ir kalbant apie užsienio ir saugumo politiką, neigiamos ekonominės prognozės leidžia manyti, kad visame pasaulyje ekonominė situacija turės rimtų politinių pasiekmių, kai mes turėsime įsikišti siekiant užtikrinti saugumą, kad neišsipliekstų didesni konfliktai sąjungai. E, pavyzdžiui, Tartutinio valiutos fondo tinklapyje matome žemėlapį, kur e, TVF derasi dėl pagalbos E, taigi čia ES vaidmuo yra ypatingai svarbus užtikrinant stabilumą, ypač toms lengviausiai pažeidžiamoms valstybėms ar jūkiams, kurie yra arčiausiai mūsų. Be kita ko žinome, kad mūsų ekonominiai iššūkiai galbūt kyla kartą per e, vieną šimtmetį, tačiau mūsų e, iššūkiai aplinkosaugos ir klimato kaitos rytyje yra beprecedentiniai. Aišku, mokslininkų nuomonė skiriasi, tačiau visi vieningai sutarėme, kad situacija yra sudėtinga, laiko lieka vis mažiau, Taigi mes, ES, turėtumėm imtis uh, lyderio vaidmens pasaulyje, užsimdami žalę diplomatiją ir e, siekdami efektyviai pasiruošti gruodžio viršūnių susitikimui vyksančiam Kopenhagoje. Tokiu būdu pradėsime nagrinėti vieną iš svarbiausių mūsų laikų iššūkių. Turiu pripažinti, kad visame regione nuo a, Palestinos iki Pakistano, Pandžabo a, kyla įtampa. Ir a, čia taip pat a, bendrėjai teks tam tikrų išbandymų. Griuvus geležiniai užtvarai a, prieš 20 metų a, birželio 9, rūpiučio 19 dieną tarp Vengrijos ir Austrijos buvo prakirsta siena, taip pat šiek tiek vėliau rugsėjos, lapkričio 17-ąją Lenkijoje įvyko demokratiniai rinkimai. Taigi visa tai buvo demokratijos apraiškos leidusios transformuoti Europą, e, padaryti ją nebe problematišką pasaulio dalimi, bet priešingai klestinčią dalimi. Tai padaryta plėtros pagrindų, taip pat įvedus eurą, kuriant ir stiprinant naujas institucijas. Bet, aišku, tai yra ir iššūkis pasauliniai darbo atvarkiai tam, kas buvo padaryta, tai yra išbandymas mums ir kvietimas išlaikyti ir didinti mūsų įgautą pasitikėjimą. Ir savame suprantama, dabar Švedijai perėmus pirmininkavimą, tai tampa dar svarbiau. Be kita, ko mes patys išgyvename perinamai laikotarpį išrinktas naujas parlamentas, netrukus pradės darbą naujoji komisija, taigi E, tai yra nauji įvykiai, taip pat e, rudenį mes ratifikuosime Lisabono sutartį ir reikia suvokti, kad per ganėtinai trumpą laiką institucijos bus transformuojamos labai ženkliai. Taigi visi šie veiksniai, skaitant ir politinius ekonominės krizės e, padarinius ir tą augantį tarptautinį spaudimą, mes turime suvokti, kad visi kartu turime bandyti atsilaikyti prieš tą spaudimą. Kalbu apie mus visus - tarybą, komisiją ir parlamentą. Turbūt niekas nebejoja, kad pasitikėjimas sąjunga pasaulio mastu priklauso nuo to, kaip mes susidarojame su savo problemomis. Galime pasauliui dėstyti, kaip spręsti kitų regionų problemas, ta, tačiau jeigu nesugebėsime išspręsti savųjų, mes nebusime vertinami kaip patikimi partneriai. Taigi, tai sėtina ir su e, labai svarbia ir dabar dar daugiau žadančia tar, transatlantinę partnerystę, nes dirbdami kartu su savo transatlantiniais partneriais mes galėsime pasiekti didesnės sėkmės ir tapti patikimesniais kitoms pasaulio valstybėms. Mūsų laukianti netidėliotina užduotis plėtros ir artimiausių kaimino atžvilgių e, būtų um, įvertinti tą transformacijos galę, kuri plėtros procese pasireiškia įvairiausiose srityse ir įvairiausiose regionuose. Šioje srityje, aišku, netidėliotina užduotis yra atsižvelgti į tų šim, maždaug šimto milijonų žmonių pageidavimus. Tie žmonės beldžiasi į bendrijos duris, kadangi kenčia nuo įvairiausių problemų. Čia paminėčiau vakarų Balkanų regioną Serbiją, kuri yra labiausiai orientuota į demokratijos pažangą. Kosovas nepriklausoma valstybė. Aišku, turime suvokti tendencijas, tačiau e, ir nepamiršti, kad Bosnijoje E, po karo nebuvo e, kažkokių e, etninių pagrindų sukurstytų išpolių. Jotkalnyje pateikė narystės prašymą, kaip ir Kroatija bei Albanija. Turiu pasakyti, kad pirmą kartą per ilgą laikotarpį integracijos jėgos Vakarų Balkanų regione yra stipresnės nei dezintegracijos. Tačiau mums gyvybiškai svarbu išlaikyti savo politikos pagreitį tame regione. Ir tam, kad to pasiektume, turėtume e, užsibriežti tai kaip svarbiausią uždavinį per ateinančius mėnesius ir metus. Aš tikiu, kad iki 2011 metų mes galėsime suteikti integracijos perspektyvą visoms vakarų Balkano valstybėms. Kalbant apie valstybių kūrimą, tai e, šis procesas e, inicijuotas ir kai kur jau baigtas. Tačiau vis tiek lieka daug ką nuveikti, jeigu visos valstybės uh, nori uh, pradėti narystės procesą sėkmingai, pradedant narystės prašymu ir tęsiant tą procesą komisijos vykdomomis patikromis. Mes turime būti uh, kuo ambicingesni, kad įvertintume valstybių pažangą ir suteiktume joms integracijos perspektyvą bei viltį, kuri būtų tvirtesnė nei dabar bet e, šioje srityje lieka tam tikrų blokų, kliūčių, kurias reikia nugalėti, tačiau tai neišvengiama. Mes turime padėti Bosnijai atsigauti ir išaukti nuo e, valstybės žiūrinčios atgal į praeitį, į, į ateitį orientuotą valstybę. Reikia pagalbos Serbijai, tačiau viskas įmanoma, jeigu yra politinės valios, atsižvelgiama į mūsų poreikį išlaikyti tą pagreitį šiame regione. Turkijos klausimas kartais vertinamas kontroversiškai, kas yra natūralu. Tai yra labai didelis klausimas, tačiau pirmininkaujančios šalies užduotis objektyviai, nešališkai vertinti procesus, atsižvelgiant į uh, institucijų poziciją ir parlamento daugumos nuomonę. Tai dar vienas mūsų, e, mūsų laukiantis klausimas per ateinančius mėnesius. Na ir dar vienas, turbūt vienas iš svarbiausių aspektų Europoje per ateinančius keletą mėnesių yra Kipro klausimas. Dviejų bendruomenių lyderiai, e, ponai Kristofijas ir Talatas e, dabar e, po to, kai e, praėjo 20 metų po Berlyno Vokietijos susivienimo, bando panašų modelį pritaikyti Kipro salai. Ir mes ne tai, kad bandome suderinti tą pasidalinimą buvusi praeitįje, bet mes bandome apjungti tai, kas yra dabar, uh, pasitelkiant tikrą europinį įsipareigojimą, kad e, Kipras taptų pilna teisė viduržėmio jūros regiono, Europos pietų regiono nare. E, tokiu būdu e, būtų visapusiškai gyvendintas Europos susitaikinimo ir susivienimo procesas. Praeitais per pasarusius metus Europa pradėjo du projektus E, kurie turi didžiulę ilgalaikę svarbą. Visų pirma, prieš metus Paryžiuje e, sukurta Viduržemio jūros regiono sąjunga ir pasiūlytas ambicingas e, proje, projektas bei veiksmų planas Europos pietinėms valstybėms. Apjungtas ir Barcelonos procesas ir kiti. Tai yra didelis iššūkis, vertinant jų, šių šalių demografiją, nes tendencijas galime matyti, kad jų gyventojų skaičius per ateinančius 15-20 metų išauks 160 milijonų e, e, žmonių. Tai prilyksta dviem Egipto e, teritorijoms. Taigi e, tai įrodo, kad mums reikia ieškoti naujų galimybių, naujų darbo vietų. E, visuomenė, ekonomika turi atsiverti naujoms ateities galimybėms, suvokdamos, kad tokios galimybės turės įtakos šioms valstybėms kaip ir mums. Taigi Viduržėmio jūros regiono sąjunga prisidės prie transformacijos proceso, kuris aktualus mums visiems. Kalbant apie viduržėmio jūros regioną, mes turime e, panaikinti tam tikrus praeities liekanų aspektus, bet nemažiau svarbi ir Europos rytų pakrantė. Taigi e, e, rytų partnerystė apjungusi regiono valstybės ir iš viso 80 milijonų žmonių uh, iš mūsų valstybių, taip pat e, Rusijos gyventojus, bei e, e, yra ypatingai reikšminga. Taip pat vykdome ambicingus veiksmus Centrinės Azijos atžvilgių. Nors situacija šiame regione nėra pati geriausia, politika jame yra kaip toksiškas mišinys. Čia dar įsiplėskė žiaurūs konfliktai, na, o ekonominė krizė šį regioną dar labiau nuskurdino. Vėlgi, mums reikia plėtoti rytų partnerystę taip, kad ji pasijaustų konkrečiai tose šalyse transformacinių jėgų uh, pagalba mes galime suteikti viltį regiono gyventojams. Taip pat turime ir toliau bendradarbiauti su Rusija, valstybė, su kuria mūsų santykiai per pastarosius metus suprastėjo dėl konflikto Gruzijoje ir nesugebėjimo laikytis įsipareigojimų prisimtų dar prieš karą Gruzijoje. Tačiau visa tai uh, suvokiant tai mes turėtumėm įtraukti Rusiją į bendradarbiavimą su Europa ir pasauliu pagal taisyklės. Mes privalome pabandyti įtikinti Rusiją, kad niekas Rusijai net neš daugiau saugumo nei a, palankų santykiai su visomis kaiminėmis valstybėmis, įskaitant ir pačius maž, pačias mažiausias, jeigu tie santykiai bus grįsti pasitikėjimu. Na, o baigiant šį vaizdą, kalbėjau apie Europą ir jos kaiminės, e, galiu priminti ir šiaurės dimensiją. Poryt vykstu į Stoholmą, kur susitiksiu su Islandijos atstovais, kurie man perduos Islandijos prašymą dėl narystės Europos Sąjungoje. Suprantama, šį prašymą nagrinėsime kaip ir bet kokios kitos valstybės prašymą nepamirštant to aišku, kad Islandija, būdama Europos ekonominės erdvės nare, jau ir taip tenkina didžiąją dalį e, akį teisino reikalavimų. Aptarinėsime ir ateities veiksmus. Ir jeigu po poros metų e, iš tikrųjų į mūsų šeimą įsiliešį valstybę su stipriomis demokratinėmis tradicijomis, tai mes galėsime tikrai pasidžiaugti, kad praturtėjome tūkstantį metę patirtimi. Tokiu būdu e, mes galėsime dar tikslingiau orientuotis į arkties klausimų sprendimą, mums atsivers daugiau įdomių galimybių ir galbūt pabrėšiu, galbūt mes galėsime imtis revoliucingų transporto projektų, apjungsiančių Atlanto ir Ramųjį vandeniną ir jo maršruto e, transporto kelius. Vėlgi mūsų kaiminystės ratas išsiplės ir galbūt padidės pasitikėjimas mumis, mumis pasaulyje. Taip pat Turiu papildyti, kad visi klausimai, kurie mums kyla, pradedant Palestina, baigiant Punjabu, e, mes turime tai spręsti per bendrąją artimųjų rytų politiką. Prieš metus kalbėjome apie Siriją, Palestiną, Izraelį kalbėjome apie dialogo tarp Palestinos ir Izraelio inicijavimą, kalbėjome apie Napolio susitarimą. Dabar atrodo, kad jokio proceso e, aktualaus šiam laikmečiui nėra, taigi mums jo reikia jį inicijuoti, kad situacija artimuosiuose rytuose normalizuotųsi. Mes turėtumėm prisidėti prie Irako stabilumo užtikrinimo kalbant ir apie a, galimą JAV ir kitų koalicinių a, pajėgų veiklą. Ir pasitraukimą. Nepamirškime to, kas vyksta regione. Ieškokime bet kokių būdų spręsti tuos svarbiausius klausimus, jų neizoliuojant nuo labai svarbaus brandolinės energijos klausimo. Turime veikti Afganistane, užtikrinant politinę e, šalies e, transformaciją. E, reikalingi nauji santykiai su Pakistanu, sprendžiant finansinius saugumo ir kitus klausimus. Nepamirškime, jog Pakistanas yra labai svarbi valstybė. E, visai netrukus e, Pakistane kalb... gyvens maždaug 200 milijonų žmonių. E, taigi visa tai yra susijęs su mūsų santykiai su musulmoniškojų pasauliu apskritai. Juk netgi mūsų gyvenamosiuose rajonuose šalia mūsų gyvena e, išeiviai iš tų valstybių ir aš manau, kad e, mums būtų naudinga plėtoti palankesnius, draugiškesnius santykius su islamiškojų pasauliu. E, kaire, ja prezidentas Obama kalbėjo apie tai, kad neverta sumenkinti musulmoniškojo pasaulio svarbos, uh, E, ypač orientuojantis į situaciją Irake. Na, o vykstant rinkimams musulmoniškose šalyse, pradedant Maroku, baigiant Indoneziją, reikia suvokti, kad fundamentalistai dažnai yra politinio paveikslo dalis. Galbūt ir mūsų visuomenėse esama tam tikrų fundamentalistinio praaiškų, tačiau uh, Aišku, jie niekada nebus dominuojantis balsas, tai yra mažumos pavienis balsas, tačiau pasaulyje esama ir e, stipresnių jėgų. Bet e, e, dirbdami su šio regionu kompleksiškai mes turėsime daugiau galimybių užtikrinant taiką ir stabilumą artimuosiuose rytuose. E, taip pat normalizuojant situaciją Pakistane, Irane, Irake ir taip toliau. Taigi tokie būtų e, pagrindiniai klausimai, e, kuriais vadovausis visos mūsų valstybės ir pirmininkaujančioji šalis. Pradžia nebuvo labai lengva. Aš keletą dienų praleidau vakarų Balkanuose, keturias dienas lankiausi Pietų Kaukaze, paskui porai valandų grįžau į Stoholmą, e, paskui atvykau čia į Briuselį bendrųjų reikalų ir užsienio e, reikalų tarybai. Taip pat kitą pirmadienį grįšiu į Briuselį. Džiugu, kad apsilankimo Briuselėje metu galėjau susitikti ir su parlamento nariais įvardinau Jums pagrindinės problemas, na o dabar e, su malonumu atsakysiu Jūsų klausimus. Taip pat noriu pakartoti tai, ką sakiau anksčiau. E, Nekantrai laukiu bendro darbo su Europos parlamentu. Jis yra ne tik reikalingas, bet ir konstruktyvus bei įkvepiantis. Aš tikiuosi, kad taip yra visiems. Ačiū. Grazie, signor Ministro, la sua esposizione è stata. Ačiū ministrui. Labai išsamus ir glaustas pranešimas. Tikiuosi, kad kolegos klausimus uždavinės lygiai taip pat jums glaustai. Dėl darbo tvarkos. Ministras turės išvykti maždaug už valandos. 34 kolegos paprašė žodžio ir turiu paprašyti jūsų dviejų dalykų. Visų pirma, dabar uždarau kalbėtojų sąrašą ir e, dėje turėsiu prašyti jūsų nekalbėti ilgiau kaip e, dvi minutės, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Visų pirma, suteiksiu žodį įvairių politinių frakcijų koordinatoriams. Na, o po to žodį suteiksiu kitiems kalbėtojams. Ponas Salafranka. Ačiū pirmininkė. Kolego Salmaro Broko vardu ir kitų uh, Europos liaudės partijos frakcijos kolegų vardu norėčiau pasveikinti e, pono Bildą atvykus pas mus, norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkaujant Švedijai per ateinančius e, mėnesius. Tai, žinoma, tos sėkmės reikės, kadangi daug iššūkių laukia, Lisabono sutarties ratifikavimas vienas jų, taip pat susitikimas vyks Kopenhagoje dėl sutarimo dėl laikotarpio po Kyoto protokolo. Tad iššūkių nemažai. Turėčiau porą klausimų um, ministrui. Visų pirma, norėčiau akcentuoti, kad mūsų frakcija siekia uh, stipresnės Europos ir uh, norėčiau paklausti, kokios parengiamosios darbus atlieka pirmininkaujantį Švediją, kad uh, kaip įmanoma greičiau pradėtų veikti išorės ES veiksmai. Antra, e, turiu pasakyti, kad žmogaus teisų apsauga turėtų būti stiprinama visame pasaulyje. Todėl norėčiau Jums užduoti klausimą dėl padėties Irane. Kaip Jūs reaguojate į pasiūlymą e, pateiktą būsio prezidento Hatami dėl e, to, kad būtų surinktas naujas referendumas, kuris patvirtintų įvykusių rinkimų rezultatus? Ir e, galiausiai, kaip dėl padėties Hondūre, per praeitą plenarinę sesiją parlamente apie tai kalbėjome, žinoma, ES turi remti demokratinės padėties atstatymą šalyje ir po, e, poslinkių įvykusių e, tarpininkavimo srityje. Na, tarpininkaujant e, e, Kostarikai, norėčiau sužinoti, ką manote apie situaciją Hondūre. Kostarikos prezidentas nustatė galutinį terminą e, kitą trečiadienį. Kiek mes į tai turėtumėm atsižvelgti? Ačiū ponai Salafrankai. Jūs visuomet laikotės dviejų minučių limito. Pona Svoboda, ministrė Biltai, Žinoma, paminėjote daug klausimų, visi jie labai svarbus, tačiau norėčiau grįžti prie klausimų užduoto netiesiog jums prie plenarinė sesija dėl Balkanų. Du trumpi klausimai konkrečiai. Visų pirma, dėl Kroatijos, dėl Kroatijos Slovenijos santykių. Ar e, norėsite imtis naujų iniciatyvų, ar bevelisite laukti, ar norėsite pasimluoti galimybę, kad naujas vyriausybės vadovas Kroatijoje inicijuotų e, dėrybas tarp dviejų šalių. Antras klausimas e, - vizos. Tai žinoma, ne tik tai jūsų atsakomybė yra, tačiau jūs tas problemas žinote. Aš nesu e, prieš tai, kad sprendimas būtų rastas, tačiau aš esu už tai, kad būtų rastas e, kelias kaip sudaryti sutarimą su Bosnija. Ar jūs įsivaizduojate, kad būtų, kaip būtų galima sudaryti, kaip įmanoma, greičiau sutarimus su Bosnija ir Hercegovina? Ačiū, ponai Sobadai. Uh, Jūs mums palikote šiek tiek daugiau laiko, dabar ponas Kačin. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, pirmininkė gerbiamas ministrė, pratęsiu klausimą e, Bosnijos Hercegovinos dėl uh, pasiekmių e, paskelbus, kad Bosnija Hercegovina nėra tų šalių, kurios e, turės bevizį režimą nuo sausio pirmosios dienos. Ir jie e, laiko save aukomis. Balkanų karų metu jie kentėjo nuo embargo. Em, em dėl um, karinės įrangos tiekimo, jie, jie buvo aukos dėl, dėl to, dabar jie yra laisvo judėjimo embargo aukos ir jie mano, kad serbai ir e, kruatai, e, kruatams jie nebereikia e, Bosnijos valstybės, bet jiems iš tikrųjų jos labai reikia. Tad, ministrė, aš norėčiau Jums patarti, padėti e, jiems suteikti labai konkrečios paramos, pagalbos šalies administracijai, e, taip pat, kad būtų pasinaudota visomis įmanomomis priemonėmis, kad būtų padaryta pažanga ir kad būtų užtikrintas laisvo žmonių judėjimas iš Bosnijos iki Serebrinocios 15 metinių, e, kurios bus minimos kitais metais. Kita vertus yra Kosovas, kalbant apie vizitą režimą, tai to šalies netgi neegzistuoja. Jie ne tik tai pamiršti, tai praktiškai ištrinti nuo žemės paviršiaus. Ir e, tikiuosi, e, ministrė, kad jums pirmininkaujant bus subalansuota padėtis vakarų Balkanuose, antraip pasiekmes e, bus visiškai nekontroliuojamos. Dėkui. Ačiū ponai Kačinai. Toliau kolega Lunaček. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, ministrė, e, tarybos e, pirmininkė, ačiū, kad skyrėte mums laiko, kad aptartumėt su mumis savo pasiūlymus ir vertiname tai, kad jūs kalbate apie jūsų pirmininkaujančio šalies norus nor, norą imtis e, lyderio vaidmens, e, sprendžiant klimato klausimus. Ir aš tikiuosi, kad jūsų e, teigiamą retoriką papildys ir veiksmai. Pavyzdžiui, mintis sukurti adaptacijos fondą besivystančiom šalim, kad tam bus e, skirtos e, lėšos, nes to daug valstybių daug nenori daryti. Dar norėčiau jūsų paklausti, kokia padėtis dabar su to fondu yra. Dar porą dalykų. E, porą anksčiau kalbėjusių kolegų minėjo vizų ir liberalizavimo klausimą Balkanuose. Ir iš tiesų Makedonija, Jotkalnyje turės abie vizinį režimą, tačiau Bosnijoje dar daug reikėtų padaryti padaryti. Miroslav Laičia, kiti kritikavo komisiją už pasiūlymą, už tai, kad Bosnija nebuvo įtraukta į bevizio režimo sistemą. Ir iš tiesų labai svarbu, kad taryba padarytų viską ir padėtų uh, Bosnijai gauti bevizį režimą iki metų pabaigos, kad Bosnijai turėtų uh, galimybę keliauti. Ne, visi Bosnijai, ne tik tai kruatai ir, ir serbai. Ir e, tik, tikėsimės, e, kad taip ir bus po pirmo ketvirčio. Paskui, kitas klausimas - Iranas. Kitais e, metais. Rūpiučio vidury vyks inauguracija išrinkto, perinkto prezidento Ahmadinežado ir tikiuosi, kad uh, ES valstybės narės nebus atstovaujamos toje inauguracijoje. Aš tikiuosi, kad ES patvirtins, kad šie rinkimai buvo suklastoti. Ką Jūs manote apie... Tai? Ačiū kolega Lunačiak, toliau ponas Tanek. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas e, ministrė, dėl artimųjų rytų grįžtant prie Čekijos iniciatyvos gerinti ES santykius su Izraeliu, ar tai grįž jūsų darbo atvarkė, ar tai bus dabar sunkiau, turint galvoje, kad nauja vyriausybė. E, kitas e, Klausimas, jeigu bus šaltinami santykiai su Izraelio vyriausybė, ar tai nepasitarnaus kitiems, kaip, pavyzdžiui, Hezbollah patyrusiam nesėkmę Libane dėl uh, Pietų Azijos, minėjote Pakistaną, Indiją, bet neminėjote Šrilankos, kuri e, dabar bando atsikurti po pilietinio karo. Švedija atliko didelį vaidmenį. Anksčiau e, Kinija ten vaidina labai didelį vaidmenį, daro didelį įtaką. Kaip mes galėtumėm įtvirtinti savo įtaką ten, nes aišku, e, komisijos reputacija Kolombo per pastaruosius metus buvo visiškai nekokia ir turbūt dabar. Uh Jie tikrai norėtų pagalbos iš mūsų, bet e, nori mūsų vyriausybė draugiškų požiūrį. Toliau dėl Kipro, e, žinoma, e, labai svarbus yra dviš, svarbios dišalės dėrybos tarp prezidento Kristofos ir toliau dėl Turkijos armijos. Ar, Turite kokį nors ženklų, kad Turkija pripažins Kipro res, Respubliką ir įgyvendins protokolą? Ačiū ponui Tanokui. Žodis ponui Hatsigeorgė. Aš norėčiau panui Biltui padėkoti už tai, kad jis šiandieną kalbasi štai čia su mumis. Ir taip pat norėčiau trumpai užsiminti apie plėtrą. Apie tai jūs kalbėjote, ponė Biltai. Ir lygiai taip pat Turkijos klausimų norėčiau paklausti. Šiuo metu vyksta dėrybos tarp e, pono Kristofijas ir Kipro prezidento ir taip pat pono Talato iš graikiškosios, um, iš turkiškosios Kipro pusės. E, Jūs sakėte, kad tai taip pat bus darbo tvarkės viršuje. Aš kaip tik kilęs iš Kipro. Ir jeigu kalbate apie tai, kad siekiama apjungti tas įvairias jėgas, uh, Tai reiktų pasakyti, kad mums, kipriotams, kaip tik būtinai reikia sprendimo. Mes nenorime vykti laisvai vien tik į ES šalis, bet taip pat ir savo saloje norime laisvai keliauti. Bet jūs ko gero puikiai suprantate, kad abiems politiniams vadovams e, dėrybų galimybės priklauso ir nuo išorės aplinkybių. Ir negalime taip jau paprastai išspręsti e, Turkijos okupacijos klausimo. Tokių galiojimų e, vadovai neturi. Ir taip pat e, neturi teisės spręsti dėl to, kas bus su garantijomis. Juk reikia garantijų iš užsienio valstybių šioje srityje. Keturiasdešimt tūkstančių uh, E, turkiš, Turkijos kareivių yra e, Kipre, o gyventojų yra 80 tūkstančių. Vadinasi, vienam piliečiui tenka vienas, e, vienam kariui tenka du piliečiai, niekur kitur tokio santykio nerasite. Aš noriu pabrėžti, kad mes esame už sprendimo suradimą, tačiau kita vertus negalima Turkijai leisti nepasirašyti Ankaros protokolo. Ji privalo atverti uostus ir taip toliau. Ir pabaigai dar dėl Palestinos klausimo, ponė Bild. ES turi šioje srityje veikti daug konkrečiau ir daug ryštingiau. Ačiū. Georgiu, con l'intervento dell'onore. Ačiū, pana Atigiorgiu. Dabar ponas Plevris. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištariau. Ir po pono Plevrio vėl duosime atsakyti progą ministrui. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau Jums užduoti keletą klausimų dėl plėtros, kadangi Jūs apie tai kalbėjote, apie plėtrą į rytus. Kaip reaguosite į vyriausybių, Prancūzijos ir Vokietijos vyriausybių argumentus, kur sakoma, kad Turkija niekuomet negalės tapti visą teisę ES nare, tik galbūt privilegijuotąją, e, gaus privilegijuotą statusą. Ir toliau dėl Turkijos e, pasirinktos krypties. Ar manote, kad ES e, ribos tiesiog automatiškai gali būti plečiamos iki pat Irano ir Irako? Ar mes tuomet vis dar vadintumėmės ES, ar tai būtų tinkamas pavadinimas? Ir ar manote, kad egzistuoja galimybių daryti spaudimą Turkijai dėl to, kad e, būtų imamas atitinkamų veiksmų. Ir dar dėl imigracijos. Ne visai tiksliai jūs supratau. Šiuo metu e, vyksta didžiulės, į ES atvyksta didžiuliai e, imigrantų, nelegalių imigrantų srautai į ES. Ir už tai dažnai turi mokėti ES piliečiai. Kaip manote jūs, ar ES gali daryti spaudimą toms šalims, iš kurių yra kilę tie nelegalūs imigrantai? Ir vėlgi čia grįžtu prie tos pačios Turkijos klausimo, kadangi Turkija yra tranzitinė valstybė šiuo atveju. Ar ES gali daryti kokią nors įtaką Turkijai, e, kad ji e, laikytus atitinkamų darybų rezultatų, atitinkamų e, sustarimų pasirašytų dėl E, imigrantų. Ir kaip yra dėl įvairių taisyklių taikymo. Jeigu mes randame sustarimą e, su tam tikra e, valstybė, tuomet turime, aišku, rasti ir sutarimą su um, tam tikrų režimų, kaip kad, pavyzdžiui, tuomet kiltų klausimas, kaip elgtis su Iranu. Ir dar Honduro klausimas, kaip ES ketina elgtis, ypač kalbant apie imigracijos aspektą. Ačiū. Mm, la parola ministro. Ačiū, beveik e, laikėtės visi jums skirto laiko. Ir, ponė ministrė, jūs be abejo galite kalbėti tiek, kiek tik norite, tačiau jeigu dar norite palikti laiko ir kitiems nariams pasisakyti, prašyčiau ir jūsų kalbėti trumpai. Ar dvi minutės man suteiksite atsakyti klausimams? Klausimus, na jei rimtai pabandysiu atsakyti kuo trumpiau. Uh, Apibendrindamas kai kuriuos klausimus, visų pirma, pono Salafrankos klausimas dėl a, e, išorės veiksmų finansavimo. Pirmiausia, turime palaukti, kol bus ratifikuota Lisabonos sutartis, tačiau turime būti pasiruošę tam, ko reikės imtis, su sąlyga, kai ir jei, tikėsiuosi, kad taip ir bus, sutartis bus ratifikuota. Nes tai turės ypatingo poveikio per ateinančius metus, sprendžiant svarbiausius klausimus. Visus norėčiau pakviesti jau dabar galvoti apie tuos klausimus, kad atėjus tam laikui, kai jau reikės pradėti veikti ir imtis konkrečių sprendimų, mes intelektualiai ir politiškai būtumėm tam pasiruošę, tačiau turime laukti, kol bus baigtas politinis procesas. Šiuo atveju kalbu apie Airiją ir jau paruošti savo ginklus, e, tikrai neužmygti belaukiant. Hondūro klausimas. E, šį klausimą plenarinės sesijos metu aptarinėme praeitą savaitę. Ir kiek pamenu, būtent plenarinėje sesijoje sakiau, kad savaitgali e, naujos e, prezidento iniciatyvos bus veiksmingos, tačiau jos vis dėlto nepasiteisino. Praeitą savaitę aš kalbėjau apie tam tikras politinės iniciatyvas ir mes turime remti prezidentą, kad jis rastų konflikto sprendimo būdų, kuriuos galėtų panaudoti. Taigi plėtojame dialogą su prezidentūra, su JAV ir ieškome būdų, kaip mes, ES, galėtumėm išsakyti paramą Honduro prezidento Rijas iniciatyvoms, tikintis, kad jos pasiteisins. Kas bus, jei jos bus nesėkmingos? E, tuomet reiks dėrėti su Centrinės Amerikos valstybėmis, bet manau, kad mums nereiks eiti tuo keliu, kad pirmiausia per tarpininkavimą mes galėsime e, padėti Hondūro prezidentui. E, Irano klausimas. Norėčiau nekonkretizuoti kol kas, nes. Uh, nes negalime e, teikti instrukcijų valstybei, kaip jai elgtis referendumų, rinkimų ir panašiai atveju. E, valstybė yra tam tikras pluralizmas Ir aš įsivaizduoju, kad bent jau tam tikrose ribose vyksta diskusijos. Taigi palaukime jų rezultatų. E, bet pirmiausia, Irano lyderiai turėtų suvokti, ar jų pačių rinkėjai teigiamai vertina režimą. Iš tokio vertinimo jiems reikia padaryti išvadas ir e, imtis atitinkamų veiksmų. O mes norime pasiekti Irano gyventojus kurie mums yra svarbus. E, tarp jų yra daug jaunų žmonių turinčių svajonių ir vilčių. Ir mes negalime toleruoti to smurto ir brutalumo, kuris matomas Irano gatvėse. Ar jis yra tiesiogiai susijęs su režimu? Ar mes galime tai padaryti, e, tai panaikinti? Taip, mes palaikome diplomatinius santykius su prezidentu Mutaki atsiprašau, užsienio reikalų ministrų Mutakį ir bandome įtikinti, kad reikėtų išlaisvinti tam tikrus įkaitus. Vėlgi, viena prancūzė mergina yra laikoma, yra nesulaikyta be jokių pagristų priežasčių. Taigi mes e, kalbame e, tokiais klausimais. Ta pati reikia pasakyti ir apie brandolinio e, ginklo panaudojimą ar, ar kitus klausimus, manau, kad reikia ieškoti įvairių alternatyvų, užbėgant įvykiams e, už akių. E, ne vienas klausimas pateiktas apie Balkanus, konkrečiai apie Bosniją ir Hercegoviną ir e, jai netaikoma bevizį režimą. Kitokie klausimai pateikti dėl Slovenijos ir Kroatijos konflikto. Privačiai esu atsakęs į šį klausimą, dabar atsakinėju viešai, tačiau šis atsakymas yra e, visiems žinomas. Manau, kad abi šalis turi per didelių ambicijų ir kalba per daug skambiais žodžiais. Manau, kad vakarų Balkanuose reikia būti labai atsargiems, kad neižieptumėm didesnių aistrų, suvokdami jų galimas pasakmes. Taigi kviešiau abi šalis e, šiek tiek nusiraminti ir apgalvoti savo vartojimus žodžius. Suprantama, kad abi šalis turi pagristo intereso šį klausimą spręsti, tačiau manau, kad visi tai suvokiame, kad visi esame suinteresuoti spartesnių Kroatijos narystės procesu. Bet Slovenijai šis klausimas taip pat nemažiau svarbus jos piliečiai nenori būti izoliuoti ir neginami, bendrijos, taigi mes turėtumėm užsimti tam tikrą veiklą, kad abiejų šalių piliečiai suprastų, ko siekia ES, kad ji yra kaip padėjėja konstruktyviai normalizuojant santykius ir ieškant kompromiso. Bosnijos problemą minėjo ne vienas parlamentaras. Žinau, kad Sarajeve dabar yra svaidomasi a, tokiais ne pačiais gražiausiais žodžiais, tačiau tokios situacijos reikėjo ir tikėtis. Aš su Karlu Švarsengeriu ir ponu Kušneriu lankiausi Bosnijoje ir visą dieną kalbėjausi su valstybės vadovybė įvairių lygmenų atstovais, kviesdamas juos susėsti prie vieno stalo ir priimti reikiamus sprendimus. Jeigu tokių sprendimų dėl vizų režimo liberalizavimo nebus padaryta, tiesiog traukinys nuvažiuos ir visi vakarų Balkanai taps tarsi politikų nesugebėjimo susitarti įkaitai. Toks mūsų kvietimas turėjo poveikio ir politikai ėmėsi veikti, tačiau to nepakako. Tada su ponu Steinbergu JAV valstybės sekretorės pavaduotoju aš visą dieną ieškojau būdų, uh, Ir mes tikrai bandėme įtikinti bosnius, kad jie turi imtis tam tikrų veiksmų ir priimti sprendimus dėl, pavyzdžiui, biometrinių paso bruožų ir taip toliau, kad būtų ne tik kalbama, bet ir veikiama. Mes, e, užsienio, ES valstybių užsienio reikalų ministrai, esame mandagus ir dažnai sutinkame laukti, tačiau vidaus reikalų ministrai dažnai yra griežtesni. Turbūt žinote, ką turiu omenyje. Ir dažnai uh, mums nepakanka gražių žodžių, nes jie niekur neveda. Taigi aš tikiuosi, kad Bosnijos vadovybė, vyriausybė sugebės e, kartu veikti savo piliečių labui, kad jie nebūtų nebūtų aukomis. Jūs kalbate apie Stoholmo sindromą. Aš jaučiuosi tarsi įkaitas kartais Bosnijoje, negalėdamas palikti to šalies nepasiekus sprendimo. Tačiau aš manau, kad turėtumėm suvokti, kiek daug padaryta per pastarosius 15 metų. Taigi žiūrėkime į ateitį ir dirbkime regiono jaunimo labui. Juos puikiai pažįstu. Ir jiems nereikia uh, E, politikų ginčių, jiems reikia europinės politikos, jiems reikia sprendimų, e, kuriems padėtų tapti Europos dalimi. Ir aš manau, kad jeigu mes sugebėtumėm tai padaryti, tai iš tikrųjų e, šie jauni žmonės daug laimėtų iš mūsų susitarimo. Kosovas. Situaciją turime vertinti labai atsargiai, suprasdami, kad esama tam tikrų teisinių problemų, kurias reikės spręsti laikantis konstruktyvaus požiūrio. Europos kaip lyderės vaidmuo pasaulio klimato kaitos valdymo kontekste. Visai neseniai kalbėjausi su Junktinės karalystės ministru pirmininku, kuris yra įsipareigojęs imtis veik, konkrečių veiksmų šioje srityje, pirmininkaujančioji šalis jį ketina remti. Švedija yra suinteresuota žaliosios diplomatijos plėtojimu per ateinančius mėnesius. Irano klausimas, kurį neatsakiau praeitos sesijos metu kol kas negaliu a, pateikti konkrečios informacijos apie prezidento inauguraciją. Izraelis. Savame suprantama, kad ES nori plėtoti gilesnį dialogą su šia valstybė, tai reikalinga jos ateičiai. Nors ir pati Švedija turi tam tikrų nuomonių skirtumų su Izraeliu, taigi turime dirbti kartu, e, plėtojant intensyvų dialogą su Izraeliu, ypač kalbant apie uh, gyvenviečių klausimą. E, tai yra labai įdomus artimųjų rytų regionas. Nuo gazos karo taryba laikosi labai rimtos pozicijos, smergdama izolaciją kaip moraliai ir politiškai nepriimtina. Taigi mes turėtumėm sugebėti e, nuraminti įtampą e, regione ir paskui ieškoti būdų, kaip konfliktuojančios šalis galėtų susitartis. E, nematau kažkokių galimų sprendimų netolimoje ateityje, tačiau manau, kad jie išiškės vėliau. Šri Lanka. Manau, kad ilgainiui galėsime rasti sprendimo būdų bet kol kas vyriausybė nėra pasiruošusi įsiklausyti į tarptautinės bendruomenės balsą nei į jungtinių tautų generalinio sekretorijos bankimūno kvietimus. Pavyzdžiui, prieiga prie stovyklų. Kol kas mes neturime tokios prieigos teisės. Bet laimėti karą yra lengviau nei užtikrinti taiką karą galima laimėti sukvietus daug karinių pajėgų, tačiau ilgalaikiai šalies taikai reikia stabilumo ir santarvės. Taigi manau, kad regionui prireiks laiko, kad situacija normalizuotųsi. Kipro klausimas. Turiu pastebėti, kad Europos Sąjunga negali įtakoti šio proceso, nes prezidentas Kristofijos ir turkų, e, graikų, e, Kipro dalies vadovo Talato, Talarto uždavinys dabar tartis. Aišku, žinome visą istoriją ir priešistorę. istoriją Ir svarbiausia abiems šalims suvokti, kad jie iš tikrųjų to susivienimo siekia nepriklausomai nuo ženklių skirtumų. E, tačiau šios kliūtis nėra kažkuo daug didesnės nei e, tos, su kuriomis susiduria kitos valstybės. Aišku, esame valdysenos problemų bet aš matau galimybės išspręsti kitas problemas ir nuomonių skirtumus. Jūs kalbėjote ir apie kitus klausimus, tokius kaip saugumas. Tai bus e, daugiausia dėmesio pareikalaujantis klausimai, kuriuos atidėsime šiek tiek vėlesniam laikui, tačiau vis dėlto juos įmanoma išspręsti. Be kita ko, per tarybos sprendimus, kuriuos kai kas minėjote, mes galėtumėm, e, pavyzdžiui, dar kartą pabrėžti priekybos laisvės užtikrinimą saloje arba Ankaros protokolo laikymasi. Ne tik tai mes, bet ir kiti partneriai, šiuo atveju Turkija turi jo laikytis ir jeigu ir bus susitarimas, kuo ir tikimės, tai mes kaip sąjunga turėtumėm būti pasiruošę jį priimti ir teikti pagalbą jį gyvendinant abi bendruomenės turės ženklios ekonominės naudos iš šio susitarimo. Galbūt ji bus pastebima po keleto metų, tačiau mes esame pasiruošę tokį susitikimą paremti, tačiau jo sudarimas, kaip sakiau, nėra mūsų atsakomybė, tai yra abiejų bendruomenių vadovų atsakomybė. Imigracija tie kiti piktieji ministrai, apie kuriuos kalbėjau, a, a, vidaus reikalų ir teisingumo ministrai vos prieš keletą dienų posėdžiavo Stoholme. Tiesa, posėdis buvo neformalus ir aš neturiu detalios informacijos apie tai, ką jie aptarinėjo, dėl to, kad Aš buvau užsijėmęs Vakarų Balkanų klausimais, tačiau spalio mėnesį įvyks uh, ministrų taryba ir jos metu bus aptarinėjami migracijos klausimai, kaip ir jie buvo aptarinėjami vadovų uh, taryboje birželio mėnesį. Ačiū. Ačiū ministrė, turiu atsiprašyti kolegų. Esu tikras, man atleisite. Tačiau turiu sutrumpinti kalbėjimo laiką iki pusantros minutės dabar, kadangi dar uh, liko apie 30 kalbėtojų. Uh, ponas Brokas, pusantros minutės. Pone tarybos pirmininkė, norėčiau pateikti klausimą dėl tolimesnio plėtros proceso. Buvo pasakyta jau, kad Islandija po ryt, ko gero, pateiks prašymą stojimo. Ir, aišku, Islandija, kadangi yra Europos ekonominės erdvės narė, jau yra ta narė, tai daugelis dėrybų skyrių jau, galima sakyti, yra užbaigti. Tad šiek tiek tas procesas, ko gero, skirsis nuo kitų plėtros proceso etapų. Ar nėra taip, kad e, šis atvejis galėtų būti e, įdomus e, poslinkis taip pat ir e, rytinėms šalims, kad tiesiog nebūtų vilkinamas galbūt kitų šalių prisijungimo klausimas. Ora la parola l'onorevole Rovček. Ačiū ponui Brokui, dabar kolega Rauček. Norėčiau paklausti. E, praeitą savaitę Kanada įvedė vizų reikalavimą e, viena iš valstybių narių - Čekijai. Ką Čekijos vyriausybė kartu su pirmininkaujančia Švedija kartu su Kanada galėtų padaryti, kad ištaisytų šią padėtį, kad e, būtų galima prie tos padėties, kai turėjom bevizį režimą. Dėkui. E passo la parola alla kolega Pak. Ačiū, kolegė Pak. Pone pirmininkė, pone užsienio reikalų ministrė, pirmiausia, man rūpi Kroatija ir toliau um, Bosnija ir Hercegovina. Jūs savo kalbos metu sakėte, kad Kroatija pasiekė nemažos pažangos, taškas. Gerai, kad kolegos jau paklausė ir konkretesnių klausimų. Aš manau, tiesiog nepriimtina, kad išorės siena, kuri priimant Sloveniją visiškai neturėjo įtakos dėrybo, dėrybų procesui, dabar taptų praktiškai vidinė siena ir vis dėlto turi reikšmės dėryboms. Taigi aš manau, kad reiktų būtinai pasirūpinti, kad e, tie du dalykai būtų skirtingai traktuojami. Vienas dalykas turi, aišku, keliauti į teismą, o kitas dalykas turi būti tiesiog darybų objektas. Jūs juk patys žinote, kokie kokios karštakošės asmenybės tose šalyse gyvena. Toliau dėl e, vizų režimo. Sprendimas, kuris buvo priimtas, iš esmės sucementavo tik dar labiau etninį susiskaldimą. Taigi tik dar labiau provokuojama. Tad aš manau, kad tikrai reikėtų stengtis, kuo labiau stengtis padėti bosniams. Negalime taikyti tų pačių standartų tiek Bosnijai, tiek Serbijai. Tikrai reikėtų bandyti padėti E, pataisyti tai, kas e, yra opiausia problema, tai yra etninis susiskaldimas toje šalyje. Ir kitas dalykas, jūs sakėte, kad mes privalome e, įvesti naujas Bruselio struktūras ir pakeisti tomis struktūromis senasias. Gal paaiškintumėte, ką tai reiškia? Ačiū dabar žodis kolegai Nonits. Sí. Eh, gracias, señor presidente. Eh, Bueno, estoy encantada de saludar. Pone Munys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai džiaugiuosi galėdama dar e, šitą pasakyti šiame komitete, kol jūs esate jo svečias. Komet kalbėjote plenarnėje sesijoje, nelabai kalbėjote apie užsienio e, politiką, bent jau ne, nekalbėjote detaliai, dabar galbūt kalbėjote kiek konkrečiau. Sakėte, kad ES turi pagalvoti apie šiaurės ir apie rytų e, savo dimenciją, bet galbūt galima kelti ir kitus klausimus, pavyzdžiui, apgalvoti strateginius aspektus Latinų Amerikos regione, galvoju apie asociacijos sustarimus su Merkosūro valstybėmis ir taip pat apie Andų e, paktą, ar negalėtume jų kiek labiau e, suprofiliuoti, sustiprinti. Toliau dar šis beitas dėl viduržėmio jūros regiono, dėl santykių tarp Europos ir viduržėmio jūros regiono valstybių. Čia egzistuoja tam tikrų problemų dėl konflikto artimuosiuose rytuose ir iš tiesų būtų labai pravartu vėl atgaivinti civilizacijų arba stiprinti civilizacijų um, paktą. O taip pat man įdomu, ar ketinate siekti pažangos šią srityje. Ačiū ponė Munės, ga, ponas Gal. Ačiū ponė pirmininkė. Jūs e, pradžioje sakėte, kad pasaulis daugelį sričių tampa pavojingesnis, yra vis daugiau įtampos ir geriausia be abejo tuomet būtų e, imtis prevencinių veiksmų tuose pavojingose regionuose. Ir toks ir yra mūsų kaiminystės politikos tikslas. Taryba jau yra prieimusi kai kuriuos atitinkamus sprendimus Ukrainos atveju. E, Ukraina tikrai turėtų atlikti iš pradžių kai kurios namų darbus savo viduje ir tik tuomet galės priartėti prie ES. Bet e, panašu, kad. E, Sikor, užsienio reikalų ministrai Sikorskis ir Steinmeieris birželio 18 dieną e, ganėtinai panašių nuomonių buvo vis dėlto. Taigi norėčiau paklausti, kokios jūsų yra mintis dėl santykių su, su Ukraina. Taip pat jūs sakėte, kad turime elgtis ambicingiau ir krizių atveju, bet aš manyčiau, kad tuomet turime ir geriau būti pasirengę ir pasinaudoti tuo, ką jau esame politinėme lygmenyje nusprendę. Prieš penkerius metus e, nusprendėme dėl vadinamųjų battle groups kūrimo. E, greito reagavimo grupė, tačiau kol kas SDP misijų metu tokių e, grupų dar nepanaudojome. Aš vykau praeitais metais į Švediją ir tikrai e, buvau sužavėtas e, Švedijos vadinamosios Battle Group, bet kita vertus Kongo klausimų Junktinė karalystė ir Vokietija vis dėlto šiuo um, aspektu uh, atsisakė veikti. Taigi klausimas būtų, ar jūs pasirengęs persvarstyti šį battle groups klausimą, e, jų parengimo klausimą ir kad galbūt vis dėlto galima būtų e, tokias grupės e, suformuoti. Ačiū, ponia Galerį. Dabar ponia Atala, žmonių teisų pakomitečio, pakomitečio pirmininkė. Ir paskui bus suteiktas žodis, žodis jums, ponia ministrė. E... Ačiū pirmininkė, ponė Biltai tarybos pirmininkė. Norėčiau pasveikinti jūsų pasiekimų žmogaus teisų srityje. Turiu porą klausimų. Visų pirma, jūs norite, kad išorės santykėse ES žmogaus teisės būtų daugiau matomas. Kaip jūs ketinate to pasiekite? Ar labiau iškelti į viešumą žmogaus teisų dialogą, tai, ar tai turės teigiamą pasiekmių žmogaus teisėms? Konkrečiai galvoju apie konsultacijas su Kinija ir Rusija. Taip pat pastebėjau, jog jūs domina labai konkretis rytis, tai saviriškos laisvė internete. Internete žmogaus teisės pažeidžiamos yra slopinoma ir uh, ir uh, e, saviriška. Ir uh, galiausia, žmogaus teisų gynėjų padėtis pasaulyje yra sunki, labai sunkių uh, žmogaus teisų pažeidimų. Ir uh, pavyzdžiui, nesenai nužudė Natalija Stamirova uh, Čečenijoje. Uh, Baisi uh, žmogžudystė, uh, vidury dienos, kaip ES galėtų padėti ginti žmogaus teisės. Uh, kad e, būtų galima padėti ša, e, e, tose šalise, kur kyla pavojus gyvybė. Ačiū paskutinis kalbėtojas panas Bijo. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, jūs savo pasisakymo metu užsiminėte apie viduržemio jūros regioną. Ir aš manau, jog galiu pasakyti, kad praktiškai atstovavote bendro pobūdžio minčiai, kad tai yra svarbus klausimai, kad čia reikia kalbėti apie finansinės, politinės, energetinės e, problemas ir jų aspektus. Bet iš esmės viduržėmio jūros regiono iniciatyva vis dėlto galbūt nėra tokia veiksminga. Ir mano klausimas būtų, kas buvo aptariama pastarųjų susitikimų metu. Ar vyksta šiokia tokia pažanga, ar vis dėlto e, nežengiama į priekį. Juk čia kalbame ne tik apie Izraelio e, ir Palestinos konfliktą. Ir kita vertus, tai yra tiesiog labai svarbi iniciatyva, norint e, siekti pažangos. Ačiū ponui Pijonui. Sutiksiu dabar žodį ministrų Biltai. Ačiū. Pradėsim galbūt nuo žmogaus teisų. Kadangi tai iš tiesų prioritetas ne tik tai pirmininkaujančiai Švedijai, bet ir Europos Sąjungai. Manau, kad e, jeigu galėsime imtis įvairių priemonių, kad e, toliau didintumėm Europos e, sąjungų, sąjungos vaidmenį žmogaus teisės srityje bus labai gerai. Ir aišku, labai vertinsime Europos parlamento pagalbą šioje srityje. Negalėčiau pasakyti, kad labai išsiskirtų nuomonės užsienio reikalų ministrų, kitų ministrų, tačiau iš tiesų kartais pasiekti pusiausvyrą įvairiais klausimais yra sunku ir parlamento atsakomybė labai konkreti yra būti varomąją jėga ir iš tiesų labai vertinsiu bet kokią pagalbą iš Europos parlamentų šiais klausimais ir ta parama gali būti labai um, e, įvairi. Aišku, internetas yra naujasis frontas kovojant už, už laisvę ir galima pasakyti, kad uh, tai e, taip pat ir fronto linija yra tiems, kurie nori laisvę apriboti. Ir e, galbūt mes nepakankamai prisidedam prie to klausimo, galbūt galėtumėm padidinti savo indėlį. Mes kaip pirmininkaujančio valstybė Kazakstano atveju keliame šitą klausimą, keliam klausimą dėl jų naujų teisės aktų, kurie labai riboja laisvę internete. Vakar lankiausi Baku. Uh, E, kur kaltinami yra du internetinių dienoraščių e, rašytojai. Ir e, iš tiesų labai daugam reikia paaiškinti, kas yra tas internetinio dienoraščio rašytojas. Daug kas to netgi nežino, tačiau keliame šitą klausimą. Ir tai iš tiesų tai yra naujoji fronto linija, kovojant už, už laisvę ir ES turi aktyviai veikti. Toje naujoje fronto linijoje kartu turime veikti tais klausimais, ginant žmogaus teisų gynėjus pavienius įvairiose šalise, kiekvieną atskirą tu, turim e, nagrinėti atvirai. Dabar dėl Latino Amerikos aš jos e, neminėjau savo e, įžangoje, kaip ir Afrikos, iš tiesų klausimų ten yra labai rimtų, tačiau laiko tam neturime. Uh, Pirmas e, aukščiausio lygio susitikimas mūsų kaip pirmininkaujančios valstybės bus su Brazilija. Iš tiesų, Brazilija yra svarbi ES partnerė, e, ne tik tai klimato e, kaitos, energetikos klausimais, bet ir kitais klausimais. Honduras tai yra tik vienas iš daugybės klausimų, kuriuos intensyviai diskutuojame su Latino Amerikoje šiuo metu. Ir iš tiesų mes labai aktyviai dalyvaujame, siekdami sudaryti laisvos prekybos susitarimus vietose. Mes siekiame sutarimo su pietų Koreja, Andų e, bendrėje Merkosūrų. Tikiuosi, kad tai bus įmanoma. Tai Centrinės Amerikos klausimas taip yra, kuris dar neišspręstas yra. Tikėsime, kad ir ten pažanga bus įmanoma. Taip pat norėtumėm uh, stiprinti savo santykius su kylančios ekonomikos šalimis Latino Amerikoje. Grįžkim prie e, Bosnijos. Norėčiau pabrėžti, kad e, vizų klausimas aktualus yra ne tik tai Vakarų Balkanams, praktiškai aktualu visur. E, kaip sakiau, vakar lankiausi Baku. Tai kita šalis yra, bet ir tų partnerystės šalis ir tą patį galima pasakyti ir, ir apie, apie juos. Ir dabar nėra, pavyzdžiui, skrydžių tarp Baku ir Maskvos, kaip buvo. Uh, sovietiniais e, e, laikais. Netgi sovietiniais laikais e, buvo, buvo galima plačiau keliauti, dabar jie gali be vizos keliauti tik tai į Turkiją ir į Rusiją, Europos Sąjunga negali. Iš tiesų jie tikisi to ir, ir nori, nori keliauti. Ar ukrainiečiai to nori? Žinoma. Klausimas sudėtingas norėčiau atverti kaip daugiau galimybių, kaip įmanoma, greičiau. Nes e, aš tikiu, kad veikia labai teigiamos jėgos, kai žmonės susitinka, tačiau mes turime ir savo, ir savo rinkėjus. Ir, ir e, tarkim, E, turim ir savo vidaus reikalų ministrus, e, kurie galvoja apie prekybą e, žmonėmis, apie kitos klausimus, nes iš tiesų tai ne tik tai problema yra, bet ir gali sukelti neigiamą reakciją mūsų šalise. Tai reikalinga yra pusiausvėra. Mes norime atverti savo sienas kaip įmanoma greičiau, kaip įmanoma daugiau šalių, tačiau turime nepamiršti, kad yra ir kitų problemų, kurias reikėtų spręsti, kovoti su nusikalstamumu, kontrabanda, narkotikais prekyba vaikais, moteriamis ir, ir, ir taip toliau. Ir e, iš tiesų mes turime taikyti griežtus reikalavimus dėl, dėl pasų, dėl, dėl tapatybės ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau, kad pažanga būtų kuo, kuo greitesnė visų atžvilgių, tačiau jie turi atitikti tam tikrus kriterijus. Aišku, Vakarų Balkanai yra e, prioritetas, tačiau e, yra situacija tokia, kad Rusijai tai yra lengviau negu Gruzijai ar Ukrainai. Ar, ar ne taip? Ar mes galėtumėm tai pakeisti. Klausimai. Visą tai klausimai, kuriuos, tikiuosi, galės spręsti ir parlamentas, ir užsienio reikalų, ir kitose komitetuose, kurie e, tie, labiau tiesiogiai užsijama e, tais reikalais. Dabar dėl Bosnių mes norime jiems padėti, tačiau jie patys turi priimti tam tikrus sprendimus. Dabar, e, ką aš galvoju apie tai, kad e, Daytono struktūra atgriežta į praeitį yra, Bruselio struktūra į ateitį. Siekiama gyventi e, Daytono taiko susitarimą, aš apie jį šiek tiek žinau, kadangi pats dalyvavau rašant jį, manau tai yra svarbu, tačiau galiu pasakyti, kad didino susitarimo nepakanka Bosnijai. Europos integracijos procesas reikalauja e, daugiau ir jei palygintumėm nuostatas Daytono taikos susitarimo, tai būtų e, ketvirtas priedas konstitucija, jei palygintumėm tai su ES teisynu, nekyla jokio klausimo, kad ES e, teisynas būtų ta jėga, kuri labiau transformuotų Bosnijos visuomenę. E, Deitino susitarimo gyvenimas yra tik tai vaikų žaidimas, e, palyginus su ES teisinio gyvenimu, kaip tik tai todėl. Aš norėčiau, kad kai tai bus įmanoma, būtų tas perėjimas nuo įdeitoną susitarimo orientuotų struktūrų, e, kad būtų perėjimas į uh, teisino įgyvendinimą, teisino, kuris daug reiklesnis yra, tačiau sutiktų daug, daugiau e, stabilumo Bosnijai. E, ir ta prasme vyksta dialogas e, su, su Bosnija, su draugais iš Amerikos, kitais tarptautiniais partneriais, Turkija, Rusija, kitais. Tai aš turėjau galvoje. Ir galiausiai klausimas dėl Islandijos ir EEE. Šiek tiek apie tai žinau, nes aš prisimenu, kaip mes dėrėjomės, kaip e, narystės prašymą padavė e, Švedija. Tai jau buvo labai senai. Aš manau, kad mums e, prireikė dėryboms daugiau laiko dėl narystės Europos Sąjungoje negu, negu vėliau. Ir kodėl taip atsitiko, kad tuo metu Europoje buvo daug sumaišties, derantis dėl Mastrito sutarties, tai uh, kalbant apie EEE, e e, jau didelė dalis ES teisino, ten yra įgyvendina, tai padariusi yra Norvegija ir Lichtensteinas ir Islandija. Tai reiškia, jeigu bet kuri iš šalių pateiktų narystės prašymą, e, tai jau e, jos didelį dalį klausimų būtų išsprendusios. Aišku, daug klausimų liktų, tačiau didelė darybų dalis tarsi, tarsi jau būtų įvykta. Aš tai žinau iš Švedijos, Austrijos, Suomijos patirties, kadangi e, mes nuo narystės EE perėmė prie narystės Europos Sąjungoje. Islandija, Norvegija, e, Lichtensteinas apie tai niekada net negalvojo, tai aišku, tai turi e, tam tikrų pasiekmių. Na, aš norėčiau e, turėti, turėti viziją, kad kitiems tai bus įmanoma, tačiau dar toli visą tai yra. Dabar mes kalbame dėl išsamių laisvos prekybos susitarimų, visų pirma, su Ukraina. Ir jeigu bus šiek tiek daugiau aiškumo, nes Ukrainoje, kaip žinote, E, dabar vietos neramumai vyksta, taip, taip jau būna dem, demokratijos sąlygom. Aišku, aš e, e, norėčiau, kad būtų susitarta dėl laisvos prekybos sutarimo su Ukraina iki metų pabaigos. Aišku, tai sunku, bet įmanoma padaryti ir tai tai šaliai būtų labai naudinga ir galbūt kažkurio metu tą patį galėtumėm padaryti su Gruzija kitomis šalimis ir galbūt uh, kažkuriuo tai e, metu tas regionas galėtų pereiti e, ar judėti arčiau prie vienos e, rinkos. Tai yra galimybė. Tačiau jeigu galvotumėm, kad tai galėtų trukdyti jiems siekti narystės, tai vėliau galėtume apie tai galvoti. Tačiau procesui padėti mes pirmiausia turėtumėm spręsti aktualiausius klausimus. Aš džiaugiuosi ir tais mažais žingna, žingsneliais, kurių, kuriuos galime žengti laisvos prekybos erdvėje. E Dėkoju, ministrė. Mums liko dar pusę valandos ir 20 norinčių paklausti, taigi parlamentarams skiriama viena minutė klausimams užduoti. Ponas Kukan, e, dėkoju ponė pirmininkė, ponė ministrė, malonu Jūs matyti. Džiugu, kad nuolatinė bendrijos plėtra įtraukta ir į pirmininkaujančio Švedijos prioritetų sąrašą. Manau, kad Jūsų kaip patyrusio politiko asmenybė, e, kaip asmens turinčio daugiametę patirtį darbo su Vakarų Balkanais rytyje, nesikuklinkite, ponė ministrė, yra labai didžiulis veiksnys e, užtikrinant sėkmę, ypač regularizuojant dabartinę situaciją Vakarų Balkanuose. Ir čia iš, išiškinčiau du aspektus. Visų pirma, europinė perspektyva, kas yra didžiausia paskata regiono valstybėms ir jūs galite pasinaudoti šiuo koziriu. Norėčiau paklausti, kaip jūs į tai žiūrite. Ačiū. Il viceprezidente Bodį. Ačiū, ponė Kukan. Dabar steiksiu žodį e, vicepirmininkui. Uh, hier soir à la télévision, vous les avez peut-être. Ponas Bodį. Pone ministrė, vakar galbūt taip pat matėte per televiziją vienos, vieno didžiulio uh, militaristinio parado Turkijoje vaizdus, kuris vyko uh, invazijos uh, į Kiprą dienos uh, paminėjimo iškilmėse. Uh, ir jau ne 30, o netgi 35 metai e, praėjo nuo to, uh, kad ši valstybė, e, kuri yra dabar jau ir ES narė, yra okupuota. Kaip jūs žvelgiate į tas iškilmes Ankaroje? Ar nėra čia jokio prieštaravimo, jeigu tuo pačiu yra pateiktas taip pat ir prašymas dėl stojimo? Arba kitaip tai suformuluojant, ar gali valstybė būti šalimi kandidate į nares, bet tuo pačiu uh, E, džiaugtis e, tuo, kad okupavo kitą valstybę ir tai švesti. Ačiū ponė vicepirmininkė Bodi. Dabar um, kitas vicepirmininkas. Ponas Paskų kalba be mikrofono. Jeigu e, sėkmę Afganistane suvoksime kaip pasikeitusią situaciją po to, kai mes uh, atsitrauksime. Tai čia civilinė situacija turbūt yra svarbesnė nei karinė. Taigi galbūt galėtumėm tikėtis kažkokių iniciatyvų įkvėpsiančių daugiau nuoseklumo ir gyvybės į dabar regione vykdomas iniciatyvas. Dėkoju, ponė vicepirmininkė. Toliau žodis poniai Vaiderė. Dėkoju. Norėjau paklausti apie Baltijos strategiją ir bendrijos veiksmus Rusijos atžvilgių bei jūsų planus e, Gruzijoje įgyvendinti šešių e, punktų susitarimą. E, viena pastaba dėl netolimos ateities. Kaip žinote, prieš vienerius metus Europos parlamentas kreipėsi į nacionalinius parlamentus siekiant pripažinti 23 rūpjūčio kaip e, visuotinę dieną e, stalinizmo ir nacijų režimo aukoms pagerbti. Kaip žinau, kai kurie parlamentai jau patvirtino šią žymėtiną dieną. Noriu paklausti, kokia situacija Švedijoje ir paprašyti jūsų pakviesti kitus tarybos kolegas, pakviesti pripažinti šią dieną dėl to, kad ši gedulo diena yra visai netoli, kuomet minėsime 17-asias 70-asias Ribbentropo Molotovo metinės. Dėkoju poniai Vaiderė. E, toliau žodis ponui Mauro. Dėkuoju, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kas vyksta prie pietinių viduržėmio jūros krantų. Kolegos minėjo situaciją Kipre, tačiau aš norėjau paminėti Alžyrą. Kaip ir Irake, e, aukų yra daugybė. Libija, Libanas Ten taip pat matome reiškinių turinčių įtakos e, visai viduržėmio jūros pakrantį. Taigi noriu paklausti, ar turime ES strategiją skirtą viduržėmio jūros regiono valstybėms? Ar nevertėtų šių valstybių kažkaip tai nagrinėti pasitelkus regioninę logiką, kuri yra tikras iššūkis Europos ateičiai. Mes ėmėmės įvairių veiksmų rytų atžvilgių, bet to paties nedarome pietų atžvilgių. Ačiū, ponas Gana. Much, uh, Mister... Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, remiu jūsų išsakytus prioritetus. Ir du klausimai iš dviejų dalių. Visų pirma, kalbate apie ES vaidmenį pasaulyje. Koks tas vaidmuo, kokios priemonės pagerinti krizių valdymo gebėjimus. Ir antras klausimas dėl vakarų Balkanų. Manau, kad visiškai įprasta, kad e, nuolatos skiriame reikiamą dėmesį Bosnijai ir Hercegovinai. Tačiau problema ta, kad ES nuolatos skatina etninį susiskaldimą e, Bosnijoje. Mes norėtumėm to išvengti. Taigi neturėtumėm skatinti Serbijos ar Kroatų gyventojų E, tai yra bendruomenių e, Bosnijoje, kad šie vyktų į e, Belgradą ar Zagrebą, kad gautų vizas ar leidimus keliauti į ES be vizų. Taigi manytumėm, kad reiktų skatinti regiono valstybės laikytis numatytų reikalavimų. Ir norėčiau pateikti vieną pasiūlymą jums, ponė ministrė. Pakvieskime specialų jį uh, įgaliotinį Bosnės ir Hercegovinos klausimais pas mus, kiek įmanoma greičiau, kad šiame komitete pasikeistumėme nuomonėmis ir aptartume priemonės, kurių bendrijos gali imtis e, situacijai e, regione pagerinti. Ačiū. Ačiū, ponė Taler. Norėčiau paprašyti kolegų palikti e, laiko ir kitiems kolegoms klausimams užduoti. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας, το οποίο πραγματικά βρίσκω ότι είναι εξαιρετικό. Πονε, πυρμininkė, tikrai puiku, kad kalbate apie gynybą ir saugumą ir tai siejate su saugumu trečiosiose šalyse. Jūs ypatingai taip pat atkreipėte dėmesį ir į klimato kaitą ir kai kurios kitus dalykus, o kai ką ir pabrėžėte, e, kalbant apie prezidentą Obamą. Kaip galime pasinaudoti tą progą, e, sustiprinti šią sritį gynybos E, ir saugumo srity, kad ES veiktų e, nusekliau ir adekvačiai reaguotų į krizės ir apskaitai, kokios yra jūsų mintis dėl ES e, gynybos. Ačiū. Dabar ponas Vaigelis, liberalų atstovas. Dėkuoju. Pažįstu jūs, ponė ministrė, kaip labai energingą asmenį ir tikiuosi, kad sugebėsite pasinaudoti pirmininkavimo laiku. Manau, kad dabar e, gyventi gazos griuvėsiuose yra tiesiog baisu, kadangi gyvenimo aplinkybės yra tiesiog netoleruotinos. Mes turėtumėm aktyviai dalyvauti šalies e, ir konkrečiai gazos ruožo atkūrimo procese ir numatyti priemonės per artimųjų rytų politiką. Taip pat norėčiau padėkoti Jums už Jūsų uh, pakvietimą laikytis uh, nuosaikumo sprendžiant uh, Kroatijos, Slovenijos problemą. Aš manau, kad reikia kompromiso, uh, jo dvasia turi veikti abi šalis. Taigi aš galiu jums te pritarti ir palinkėti sėkmės užtikrinančio sprendimo paieškas. Parola prima del ministro, l'onorevole Flotra. Ačiū. Prieš suteikdama žodį ministrui, suteiksiu žodį buvusiai uh, žmogaus teisų komiteto pirmininkiai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Mano Pirmasis klausimas yra susijęs su Libija. Sakoma, kad yra numatytas partnerystės ir asociacijos sustarimas, kuris turėtų būti pasirašytas dar iki šių metų pabaigos, tai yra iki pasibaigiant jūsų pirmininkavimo laikotarpiui. Kokiamis sąlygomis bus sudarytas tas sustarimas, juk ta šalis nepriklauso Europos kaiminystės politikos sričiai ir Barcelonos sustarimui taip pat E, taigi, kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima bus pasirašyti tą sustarimą, kaip skritai padėtis toje šalyje yra tokia sudėtinga. Toliau dėl Turkijos ir ES sakėte, kad e, esate optimistiškai nusteikęs ir remiate tai, kad abu e, prezidentai Kipre ras sustarimą ir jūs jį paremsite, taip sakėte. Bet e, tai taip pat susiję ir su kitu e, tarybos e, sprendimu dėl oro uostų ir dėl uostų atverimo būtino. Ir galbūt ir jūs taip pat turėsite čia priimti sprendimą. Taigi, kaip žvelgiate į tai? Ir dabar ponas ministras. Dėkuoju, pradėsiu nuo pabaigos. Jau esu sakęs, kad pirmininkaujančioji Švedija bandys tarybai priminti anksčiau patvirtintus sprendimus aktualius. Dabar jie yra tarpusavyje susiję ir mes turime kontekste juos vertinti, tačiau noriu visus patikinti, kad labai atidžiai nagrinėjame visas tarybos išvadas, siekdami jų įgyvendinimo. Manau, kad tai yra labai svarbu, ypač Kipro atveju. klausėte apie tai, kai yra įsiveržiama į vieną iš bendrijos narių. 74 e, metais kas vadovavo kariniai huntai Atenuose? Vienas iš niekšelių turiu pasakyti, bet būtent ta karinė grupuotė inicijavo ir tam tikrus veiksmus Kipre kurie privedė prie e, invazijos. Ir aišku, juk bendryjoje mes bandome užkirsti kelią tokioms huntoms ir, pavyzdžiui, prie institucijų nėra net prileidžiami tokie asmenys. E, turbūt pamenate, kad 2004-aisiais Kipras įstojo į Europos Sąjungą ir tai e, buvo iš tikrųjų didelis pasiekimas. O problemos, kurios liko, atsirado ne 2004-aisiais, o 960-aisiais, 74-aisiais ir panašiai. Taigi Kipras atsinešė visą problemų bagažą ir dabar um, siūlyčiau uh, nekovoti praeities karuose, siūlyčiau žiūrėti į ateitį um, ir kvieščiau prezidentą Kristofijos ir um, Kipro, turki, turkiškosios Kipro dalies lyderį Talart tartis ir suvokti, kad bendryje į šį procesą nesikiš, nes visų pirma svarbu priimti sa, salai aktualų sprendimą bandant e, nugalėti tuos praeities siaubus ir bandant ieškoti kompromiso. Ir aišku, Dievas tai žino, ar nebus kažkokių panašių problemų kada nors kitose Europos e, šalyse. Dėl Bosnijos, žodžiu, dėl artimųjų rytų. Tai a, e, gerai tai, jog kad kalbame tą pačią kalbą su JAV. Nežinau, ar kalbame amerikietišką anglų kalbą ar vieną iš Europos kalbų, tačiau kalbame e, vieną kalbą ir taikos iniciatyvą vertiname labai rimtai. Taip pat vertiname mums suteiktą galimybę spręsti problemą dėl Palestinos teritorijų ir turime žinoti, kad kitų metų sausi, turbūt ne vėliau Palestinoje vyks rinkimai ir jų laimėtojas mums bus tikrai labai svarbus. E, jame e, rinkimuose dalyvaus įvairios politinės jėgos ir dažnai e, rinkimuose esama ir netikėtumų, bet galbūt jie suteiks vilties taikos procesui. Ir aš manau, kad daug kas priklausys nuo rinkimų baigties. Mes suvokiame, ko mes, tai yra Europa siekiame, ko siekia Vašingtonas. Pabandykime dirbti kartu, siekdami gyvendinti savo viziją. Libane beje yra tam tikrų postumių vykdant dialogą su Sirija. Yra ir. Ir daugiau klausimų spręstinų regiono lygmenių. Be kita ko būta klausimų, kuriuo aš neatsakiau praeitą kartą. Konkrečiai klausimas dėl vizų. Čekijos užduotas klausimas. Pabandysiu ieškoti atsakymo kartu su komisija, kol kas atsakymo neturiu. Taip pat klausama apie krizių valdymo gebėjimus Šis klausimas net pakartotas. Antrą kartą aš manau, kad Europos Sąjungai tinkamiausias būdas e, šios gebėjimus sustiprinti būtų įgyveninti Lisabono sutartį. Aišku, ne visi atsakymai joje glūdi, tačiau kartu su e, pirmininkavusia Čekija mes ieškome būdų įvertinti poreikį Europoje ir uh, dažnai suvokiame, kad netgi pati e, labiausiai pasirengusi pirmininkaujančioji šalis nieko negali e, padaryti šioje srityje. Mums reikalingos e, stiprios bendros institucijos, kurios padėtų uh, diskutuoti tokiais klausimais, kaip diskutuojame dabar, kalbėtis dėl e, gynybos ir saugumo politikos, diplomatijos, gebėjimų stiprinimo, e, kai dėl kovinių grupuočių tai, e, ir greito reagavimo grupių. Tai aš kaip užsienio reikalų ministras kartais norėčiau įsiaiškinti jų poreikį. Galbūt mano klausimas nėra diplomatiškas, tačiau būta tokio vieno atvejo, kai galbūt būtų reikėję pasinaudoti tokiomis grupėmis. Aš beje turėjau galimybę susipažinti su jomis iš vidaus. Ir realybėje atrodo, kad kartais jos nėra ypatingai, nebūtų ypatingai veiksmingos. Tai yra kaip priemonė, brangi priemonė. Mes neturėtumėm skustis tuo, kad jie nebuvo pasinaudota. Štai Švedija e, didžiulės lėšas investuoja į savo karinės pajėgas, bet per 150 metų neteko jomis pasinaudoti, kas yra gerai. E, taigi nekvestionuojame e, fakto, kad e, šiomis greito reagavimo grupėmis nebuvo pasinaudota. Jos turi būti efektyvios, kad e, jeigu būtų poreikis jas panaudoti, tikiuosi, kad jo nebus, jis, jos būtų veiksmingos, kad jas galėtumėm sutelkti per dešimt dienų, pasitelkus visus techninius, karinius, finansinius ir kitokius pajėgumus. Toliau klausėte apie viduržėmio jūros strategiją. E, aš manau, kad visa tai patenka į viduržėmio jūros regiono sąjungos sampratą. E, čia išryškinčiau ir vieną filosofinį aspektą, e, kuris aktualus ir rytų partnerystės atveju. Kalbame apie partnerystę visos bendrijos ribose. Taigi kalbame apie Briuselį ir visų 27 valstybių solidarumą. Tai atneša pridėtinės vertės neišskiriant viduržėmio jūros valstybių. Gerai, kad jos būrėsi į atskirą sąjungą, gerai, kad turime rytų partnerystės uh, m, programą, bet jai priklauso ne tik tai Lenkija ir Švedija šios programos iniciatorės, bet ir visa bendryje, visos 27 valstybės. Ir būtent tokiu būdu mes užsitikrinsime galaikę ateitį e, šiems santykiams ir partnerystėse dalyvaujančioms valstybėms. kalbėta apie rūpjūčio 23-osios kaip įsimintinos dienos paskelbimą. Nežinau, kokia situacija yra Švedijos parlamente. Problema ta, kad parlamentas dabar atostogauja ir gana aktyviai atostogauja, taigi negalime priiminėti sprendimų būtent šiuo metu. Tačiau per ateinančius keletą mėnesių ketiname paminėti keletą svarbių datų, nors aš labiau esu linkęs žiūrėti į ateitį nei pradėti, Tačiau visai neblogai būtų kai kuriais atvejais atsigręžti atgal ir, sakykime, paminėti rūpiučio 23. Kitos minėtinos dienos būtų rugsėjo 1, lapkričio 9, lapkričio 7, 17, atsiprašau. E, tai galėtume susijęti su tolimesnė institucijų plėtra. Afganistanas, Pakistanas ir kiti klausimai. E, tarybos sekretoriatas ir komisija buvo paprašyti jau rugsėjį e, užsienio ir bendrųjų reikalų taryboje mus informuoti apie veiksmus Afganistano atžvilgių, kaip galima sustiprinti saugumo veiksmus ir operacijas vykdomas Afganistane, kad užtikrintume ilgalaikį stabilumą. Aš manau, kad čia reiktų pasinaudoti a, didesnę ES prieinamų priemonių amplitude, kad galėtumėm sutelkti policijos ar kitokias pajėgas, tačiau vis dėlto tokių operacijų e, ten reikia. Na ir galiausiai, ponas Kukan klausė apie europinę perspektyvą. Aš už ją pasisakau šimtų procentų, mane nuolatos stebina tos perspektyvos veiksmingumas e, nauda, kurią vien ši perspektyva atnešė, sakykime, Vakarų Balkanuose ar Ukrainoje bei Pietų Kaukaze. Aš manau, kad tai yra e, pilietinės visuomenės skatinimo būdas. Aš manau, kad esant tokiai orientacijai, tose šalise išnyks e, priešingos krypties jėgos ar tie praeities košmarai, kurie tebe klajoja. Ypač e, tai pasakyti ne apie vakarų Balkanus. Dėkoju. Ačiū ministrui. Dar turėjom maždaug dešimt žodžio prašymų. Dabar uh, po 30 sekundžių kiekvienam, tik tai klausimai, be jokių komentarų, panas Pratasė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už asmenį dalyvavimą rytų partnerystės projekte. Vis dėlto norėčiau atkreipti Jūsų dėmenį žmogaus teisų pažeidimus Baltarusijoje, mūsų artimiausioje kaiminėje, kuri yra partnerystės narė. Galbūt žinote, kad 11 dalyvių sausio mėnesio demonstracijoje, kurie buvo e, nu, nuteisti, vienas iš jų metus kalėti ir dar daugiau e, aktyvių e, dalyvių yra sulaikyti, laukia teismo posėdžio ir mes norėtumėm, kad jūs į savo darbo tvarkę įtrauktumėte ir tokių asmenų klausimų. Pone Dekeizer, ačiū. Pone pirmininkė, pone Bild. Na, dabar galbūt e, rytuose ir nelabai daug ką galima pasiekti, tačiau vis dėlto yra svarbu tai ir santykiams su, su Libanu ir su Palestina asociacijos sustarimų, e, sustarimų procesas buvo E, kadaise išaldytas, po to Prancūzijos vėl atgaivintas, bet Čekija šio e, proceso neperėmė. Taigi, ką jūs darysite su šia iniciatyva? Ačiū, ponė Dekeizer. Ponas Kamutsakos, 30 sekundžių. Tik klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, dėje ne visai teisingai supratau jūsų istorinio pobūdžio pastabą apie Graikijos diktatūrą. Ko gero negalite vadinti to pateisinimu 30-metiai e, nelegaliai e, Kipro okupacijai. Tai buvo tikrai neteisinga ir reikėjo galbūt kiek plačiau tai paaiškinti. Todėl man būtų įdomu išgirsti jūsų paaiškinimą, jūsų kito e, galbūt pasisakymo metu. Ir Taip pat neigiama žinia Turkijai taip pat nėra gerai, jeigu pasakysime, kad tikrai nėra šansų tapti visą teisę nare. Bet taip pat klaidinga yra uh, nuolat daryti nuolaidas uh, Turkijai ir leisti jai nes, nesilaikyti savo įsipareigojimų. Ačiū, ponas Panzerį. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti štai ką. Aš priklausau tiems, kurie tikrai ypatingai susirūpinę dėl Lisabonos sutarties ir aš manau, kad e, federalinio e, konstitucinio teismo Vokietijoje e, sprendimas čia yra svarbus bei e, situacija dėl referendumo, referendumo Airijoje. Jeigu neturėsime tos sutarties, tuomet tikrai nebus e, pakankamo pagrindo ES plėtrai ir neturėtų nutikti taip, kad e, plėtra, jeigu vis dėlto nebus primta Lisabono sutartis, kaip čia geriau suformulavus, reikštų daugiau vidinių problemų, negu kad galėtų išspręsti. Galbūt tiesiog mums reikia tam tikros pertraukos pamastymams, kalbant apie tolimesnę ES plėtrą, ar ne? Ačiū, ponui Pancieriai. Dabar Aldė, atstovas Anbalin. Uh, Daug E, kalbama apie Kiprą, apie tai kalba ir patys e, kipriečiai, tačiau norėčiau užduoti klausimą. Turime Ankaros susitarimą ir pagal vienos konvenciją dėl sutarčių teisės, e, jeigu pasirašai susitarimą, turi jį ratifikuoti ir gyvendinti. Kaip jūs pirmininkaudami skatinsite tai, kad Ankaros susitarimą vykdytų ir Turkija? Ačiū. Dabar ponė Boskurt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Du trumpi klausimai ministrui. Pirmiausia, dėl Turkijos. Metų pabaigoje bus atvertas oro uostas, žiūrėsime, kokie bus darybų rezultatai tarp abiejų pusių, sakėte, jog tai priklauso nuo šių dviejų pusių, bet ar iš tiesų e, mes vis dar galime laukti, net jeigu jau reikia iš tikrųjų imtis žingsnių dėl Turkijos, iš tikrųjų buvo jau imtasi gana griežtų priemonių, bet jos nepasiteisino, taigi klausimas, kiek toli ES vis dėlto pasiryžusi žengti ir ką ketina daryti. Ačiū. Pone Lochvila. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, jūs pabrėžėte tai, kad jūs norite akcentuoti žmogaus teisės. Ir tai tikrai būtina, mes šioje srityje jūs remiame, nes ES patikimumas šioje srityje tikrai kentėjo piliečių akise. Nes ir antiteroristinėje kovoje yra tam tikrų įsipareigojimų žmogaus teisėms. Uh, Dabar matome, jog Junktinių Amerikos valstijų vyriausybė vis dėlto mokosi iš savo klaidų, stengiasi jas taisyti ir mano klausimas būtų jums, ką Švedija kaip pirmininkaujanti valstybė galvoja daryti, kad ir ES valstybės perimtų atsakomybę, prisimtų atsakomybę už e, žmogaus teisų pažeidimus vykstančius e, antiteroristinės kovos metu. Ačiū. Ponas Prodi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū uh, už tai, kad atvykote pas mus. Mano klausimas dėl pasaulinio atšilimo ir uh, dėl neigiamo rezultato sutikimo skirto, skirto šiltnamio efektą sukeliančiom dujom, dėl to, kad nėra švelninimo procedūrų. Manau, kad uh, mūsų pasiūlymas taip pat yra per daug eurocentriškas. Uh, Ir e, iš tiesų trūksta dėmesio besivystančiom šalim, ką jūs apie tai galvojate. Be to nebus pasaulinio susitarimo, e, to susitarimo, kurio, kurio mums žudbūt reikia. Dėkui. Mavro Nikolas. Ačiū, žodis teikiamas ponui Mavro Nikolas. Ačiū ir tikrai sveikinu perėmus pirmininkavimą Europos Sąjungoje. Aš be abejo kalbėsiu apie Kipro situaciją. Negalima ES suteikti tiesiog neįgaliojimų, daryti įtaką šioms daryboms. Tačiau, kalbant apie Turkijos narystę ES, čia juk tikrai atsiveria galimybės veikti. Ir galima aiškiai pasakyti Turkijai, kad tas sprendimas e, turi atitikti ES teisyną ir kad su dabartinė situacija negalima susitaikyti. O taip pat čia reikia kalbėti ir apie E, imigracijos problemas ir pirmininkaujantį valstybę galėtų e, pareikš, pasakyti, kaip yra svarbu, e, kad nebebūtų okupuota šiaurinė Kipro dalis Turkijos. Dabar žodis teikiamas pono Javait. Sveikinimai ponai Biltui e, dėl jūsų e, stiprybės, e, taip pat dėl peticijos, dėl sulaikytojų Irane. Dabar dalyvau misijoje į Gruziją ir įdomu, ar jums susidarė toks pat įspūdis, ar iš tiesų ten atgrasiamosios priemonės yra pakankamos ir dėl konteksto diskusijų su Rusija, ar jūs galite įsivaizduoti kokį nors tarpininkavimą, kad e, ši misija padėtų spręsti sudaryti situaciją Abhazijoje ir Pietuose. Ačiū ir dabar debatus užbaig, užbaigs ponė Gomes. Gerbiamas e, ministrė, ar pirmininkaujančia Švedija turi planų imtis lyderystės Junktinių tautų generalinėje asamblėje. Sakėte, kad turite planų dėl Afrikos, tačiau yra klausimas susijęs su Afrika, kuris yra labai svarbus taikai saugumui žmogaus teisėms. Kokia būtų pozicija primkančio Švedijos deramo Omar Bashiro? atleiskite kiti kolegos, kurie nebegalėjo tarti žodžio, bet aš jau prieš tai aiškiai sakiau, kad kas iš anksto neužsiregistravo, nebegalės kalbėti. Ir taip pat kitiems aiškiai sakiau kalbėti labai trumpai. Dėkojame ministriui, kad jis vis dar yra su mumis ir dabar suteikiamas jam žodis, kad galėtų atsakyti į paskutinius klausimus. Dėkoju, pabandysiu atsakyti trumpai. ES visuomet pasisakė už saugumo tarybos reformą. Bet pačios, pačioje ES nuomonės skiriasi dėl to, kad kai kurios valstybės priklauso Junktinių tautų saugumo tarybai, kitos jai prijaučia, trečios pasisako e, prieš tam tikrus veiklos aspektus. Taigi sunku kalbėti vienu balsu Bet pažiūrėkime, kas įvyks per šiuos šešis mėnesius. Negaliu nieko pažadėti, tiesiog e, pažadėsiu remti ICC sudėtingame darbe. Taigi remsime baudžiamą į tribunolą. Suvokiant uh, rinkimų artėjimą mes e, manome, kad čia galima kažką nuveikti. Baltarusija. Ispanijos užsienio reikalų ministras Moratino liktai antradienį, kiek žinau, vyks ketina spręsti šios klausimus apsilankęs su vizitu. Taip pat komisarė Ferrero Valner prieš porą mėnesių lankėsi Baltarusijoje, taigi pažadu jums, kad išsakysime bendrijos poziciją. Toliau artimieji rytai kalbėta apie Siriją. E, mano viceministras prieš keletą dienų lankėsi Sirijoje, e, vyko diskusijos siekiant užsitikrinti e, taikos proceso įgyvendinimą Sirijoje. Tas pats pasakytina apie Libaną, Izraelį, Iranui šiek tiek teikiama kitokia dimensija. Žmogaus teisų pažeidinėjimas e, Europos valstybėse. Taip, tokių apraiškų būna. Mums reikia pačiu efektyviausių priemonių, kad galėtumėm su jumis kovoti įskaitant ir Europos žmogaus teisų teismą. Mums reikia e, pačių e, geriausių, efektyviausių pasaulyje pasiteisinusių e, priemonių ir su tokiais pažydimais turime kovoti ne tik sąjungoje, bet ir, pavyzdžiui, Rusijoje. Taip pat dirbtume, turėtumėm dirbti per Europos tarybą Ir čia priminčiau Slovenijos ir Ispanijos iniciatyvas. Taigi visi sprendimai turėtų būti įgyvendintini, suvokiant, kad ne viena šalis nėra e, šventa, netgi pavyzdžiui Švedija. Pas mus taip pat esame tam tikrų pažeidimų, e, kartais mes pralaimime žmogaus teisų teismui, e, bet aš manau, kad gerai, kad tokių iniciatyvų imamasi, bylos keliamos. Ir kai lankausi kitose valstybėse, sakau, kad mes nepamokslaujame jums, kad mes patys susidurėme su ta pačia problema ir mes visi turime laikytis atitinkamų sprendimų. E, taip pat klausima apie Kiprą ir Ankaro susitarimą. Turbūt turėjote menį Ankaros protokolą. Tai galėčiau priminti tai, ką sakiau dėl tarybos išvadų mes privalome šios protokolo laikytis. Hondūro klausimas. Manau, kad mūsų veiksmai Hondūre buvo teisingi, jie būtent buvo skirti prezidento Rijas paramai bei pietų Amerikos valstybių organizacijos palaikymui užduotis yra tikrai labai sudėtinga. Taigi mes skatiname e, valstybės prisimti regioninės atsakomybės už taiką ir saugumą bei stabilumą regione, nes tai bus labai aktualu ateityje, ne tik e, Pietų Amerikai, bet ir mūsų e, kontinentui. Mes dirbame ir su Amerikos valstybė organizacija, ir su Afrikos sąjunga ir su pietų ir pietričių valstybėmis, siekdami regioninių principų spręsti problemas. Nes aš esu įsitikinęs, kad mes turėtumėm nesikišti, bet remti regioninės vietos iniciatyvas. Jeigu tai nepavyks, kils problemų, pavyzdžiui, gyvendinant laisvos priekybos e, sutartį ir vykdant priekybos dėrybas. Na ir paskutinė pastaba dėl klimato kaitos, nekonkretizuosiu, tačiau, kaip supratau, e, dėrybų metu mes apie tai kalbėsime detaliau. Galiausiai Gruzija visą dieną uh, lankėmės misijoje, kad išsiaiškintume, kokia situacija yra šalyje. Na, o kai dėl krizių valdymo per pastaruosius dviejus metus mūsų um, pajėgos įrodė tikrai uh, turinčios didelius gebėjimus ir pajėgumus. Um, tai rodėte per įvairias misijas ir operacijas, pavyzdžiui, čia D kur mums pavyko įgyvendinti savo įgaliojimus ir paskui juos perduoti jungtinėms tautoms. E, taigi tose operacijose dalyvavo Švedijos, Suomijos, Rumunijos, Belgijos ir daugelio kitų valstybių e, taikos palaikymo pajėgos. Dabar vykdome Atalanta misiją prieš porą metų apie tokios apimties misiją net nebūtume galėję pagalvoti. Tokiu būdu mes ženkliai prisidedame prie to, ko turėtumėm pasiekti. Ir mes dažnai padarome daugiau nei iš mūsų tikėtasi. Ir per dešimt dienų, dvi savaitės mes sugebėjome tikrai. Uh, mobilizuoti pajėgas. E, dabar mes kalbame ir apie neginkluotas stebėjimo pajėgas, bet dažnai, e, pavyzdžiui, e, tarp um, Abhazijos tai yra prie Abhazijos ir pietų Osetijos sienų situacija yra labai nestabili. Aišku, pirminė užduotis buvo padengti visą Gruzijos teritoriją. Mūsų patruliavimo pajėgos labai rimtai vertina savo užduotį, vykdomos uh, patruliavimo operacijos. Žinome, kad visos uh, tarptautinės organizacijos netgi po karo net, negavo prieigos prie, tai yra neturėjo galimybių patekti į Abhaziją ir Pietų Osetiją. Taigi mes e, sieksime visais būdais e, remti jungtinių tautų humanitarinės operacijas ir kitas organizacijas bei, bei grupės, kurios e, veikia Abhazijoje ir Pietų Osetijoje ES vykdo stebėjimo misiją ir jeigu mums nepavyks trumpalaikėje perspektyvoje pasiekti sėkmės, nuo to nukentės mūsų pozicijos ateityje. Taigi stebėjimo misija veikia, jai suteikti įgaliojimai. Uh, E, jie gyvendina mūsų principinę politiką orientuotą į ilgalaikį e, konfliktų sprendimą Kaukazo regione. Ačiū. Dėkojame ponui ministrui už tai, kad taip ilgai su mumis e, buvo posėdyje, už tai, kad atsakė į klausimus. Taip pat dėkoju visiems kolegoms, kurie pateikė tikrai įvairių plataus pobūdžio klausimo. Mes ir toliau džiaugsimės bendradarbiavimu per atimiausius šešis mėnesius ir esame įsitikinę, kad Europos Sąjunga tikrai įgaus veiksmingą vaidmenį pirmininkaujant Švedijai per šį pusmetį. Ir po, ir pagal pono Bilo pasisakymą diskusijos truks ir toliau, net jeigu jis ir išeis iš salės. La riunione prosegue con alcune comunicazioni di servizi e con gli ultimi due punti all'ordine. Taigi posėdis tęsiamas. Dabar kalbėsime apie tris paskutinius darbo tvarkėje likusius klausimus. Gavote iš sekretoriato du dokumentų paketus, vieną tik anglų kalbą. Tai yra pranešimas apie pastarosios kadencijos e, darbus šiame komitete. O kitas dokumentų paketas, pavadinimu InfoKit, yra susijęs su svarbiausiais uh, užsienio reikalų komiteto veiksmais, planais artimiausių metų. Ir kol kas šis dokumentų paketas taip pat yra parengtas tik anglų kalba, tačiau rugsėjo mėnesį jau bus išverstas ir į kitas kalbas ir tuomet matysite, ko galima tikėtis. Taip pat dar noriu Jums šitą pranešti. Biuras šį rytą buvo susirinkęs ir buvo konstatuota, kad kolega Peterle bus, yra pranešėjas dėl partnerystės su Tadžikistanu pranešimo, o kolegė Cvitenbriuk bus pranešėja dėl biudžeto, dėl 2010 metų bendrijos biudžeto. Taip pat dar buvo numatytas ir buvo parengtas ir protokolas, ir taip pat kito posėdžio darbo atvarkės projektas. Dabar dėl 2010 metų biudžeto žodis teikiamas ponai Nelts. Uh, Ačiū pirmininkė, kolegos. Visų pirma, norėčiau paprašyti jūsų kantrybės, nes Aš esu e, šio nuom, šios nuomonės e, pranešėja. Iš esmės e, paveldėjau šį darbą iš, iš Tvanos Antivani, kuris dėja nebuvo perinktas. ir manęs paprašė perimti šitą darbą, aš jį ir atlieku, nors biudžetas nėra mano pati stipriausia sritis, vis dėlto padarysiu, ką galiu. Mes jau šiandien išplatinome dokumentą, norėčiau padėkoti sekretariatui ir mano savo pačios padėjėjams. Išsintėme jums e, du dokumentus, tai yra e, mūsų komiteto nuomonės e, projektas dėl biudžeto projekto, tai yra nuomonė, už kurią atsakingas yra biudžeto komitetas. Ir antras dokumentas, darbinis dokumentas su mano teikiamomis pastabomis bei e, tai taip pat yra mano e, teikiami pasiūlymai dėl pakeitimo. Žinoma, jūs turėsite apsispręsti, ką su tuo daryti ir ar jūs norėsite teikti daugiau pasiūlymų dėl pakeitimo. Uh, Jei neklystų, galutinis terminas yra rūpiučio 25 diena jums pateikti daugiau pakeitimų. Kokie būtų svarbiausi aspektai e, biudžeto projekto ketvirtojo skirsnio tiksliau trečiojo pasitiksto kalbėtojo, kas stebina, tai kad e, bendrai paėmus trūksta lėšų. Kaip mes žinome, e, taip atsitinka ne pirmus metus. Ir, ir komisija, ir dar daugiau taryba taip daro, kadangi žino, kad uh, bėgant metams, susidarius netidėliotoms situacijoms, tarnybos padarys viską, padarys netgi tai, kas neįmanoma, kad rastų e, lėšų, kad sukrapštytų e, pin pinigų ir kad e, parlamentas tai patvirtintų laiku. Ir mes manome, kad E, ilgalaikis biudžeto e, planavimas e, tokiu būdu nėra, nėra tinkamas, galvojant apie ilgalaikę politiką. Įsipareigojimų sumažinimą iš dalies galima paaiškinti tuo, kad finansuojama yra maisto priemonė patvirtinta 8 gruodį ir asignavimai šios priemonės iš esmės buvo e, finansuojami iš 8 metų biudžeto 47 procentai iš 18 e, milijonų ir tiek. Ir e, manyčiau, kad neprimtina yra tai, kad visiškai nerealiai yra sumažintas finansavimas Palestinai turėtumėm reikalauti, kad e, pagrindinė biudžeto sudarimo procedūra būtų mūsų darbo pagrindas. Turbūt nebūtų labai uh, būtų nelabai rimta daug mažinti e, finansavimą, žinant, kad per artimiausius mėnesius reikės didinti sumas ir reikės jas kažkur tai rasti. Tad e, tokia antroji pastaba. Komisija taip pat pažymė, kad bendra mokėjimo signavimų e, suma, kuri aprašoma yra mažesnė negu ankstesniais metais, dėl e, dar neįgyvendintų e, įsipareigojimų. Negi daugelį eilučių sumos sumažintos yra labai nemažai, tai reiškia, kad politikos įgyvendinimo uh, laipsnis labai padidėjo. Lygiai taip pat ir tikiuosi, kad tai, tai taip ir yra. 220,8 milijonų eurų, tai yra 2,8 procentai iš ketvirtos eilutės, buvo rezervuota Atrodo, kad tai yra e, gan daug, galima sakyti, kad tai yra e, manevrinė rezervinė e, suma, tačiau turėtumėm palyginti tai su tuo, kad komisija išreiškė savo ketinimą padidinti asignavimus Palestinai, kaip ir turėtų įvykti, galbūt taip pat padidinti asignavimus Kubai, Gruzijai, Kosovui. Galbūt papildoma parama turėtų būti skiriamas vienimo procesui e, Kiprė, taip pat galbūt iniciatyvoms e, kovai su klimato kaita ir visą tai turėtų būti finansuojama iš šito rezervo. Uh, Taigi e, galima sakyti, kad e, tos e, tikslinės lėšos jau yra numatytos, tai jau didžioji dalis, tai iš tiesų labai nerimta tai yra pristatyti kaip manevrinį rezervą. Tai reiškia, kad bet kokios papildomos lėšos kitiems prioritetams arba nenumatytiems įveikiams, ar tai būtų gamtinė katastrofa ar dar kažkas, tai tokio, kas galėtų įvykti dešimtaisiais metais, visa tai sukeltų mums e, didelių sunkumų. Uh, finansavimo prasme. Taryba sumažino signavimo įsipareigojimus pagal ketvirtą eilutę 89,11 e, milijono ir sumažino mokėjimo asignavimus 259,47 milijonais eurų, kaip aš sakiau, bet padidino e, rezervą paliktą e, komisijos iki 309,90 milijonų eurų. Taigi komisija numatė 250,8 milijonus, o taryba tai padidino iki 309,90 milijonų. Komisijos biudžeto projekte siūloma iš viso asignavimo 7,9 milijardų, palyginti su 8,1 e, milijardo eurų pernai. Tai reiškia, e, kad asignavimai sumažėjo 2,3 procentais. Ir e, mokėjimų asignavimai yra sumažinti 7,9 procentais. Toliau Europos kaiminystės ir partnerystės priemonė, čia finansavimas šiek tiek mažesnis negu 9 metais ir šitą sumažinimą galima paaiškinti e, tuo, kad e, nerealiai yra maži įsipareigojimai ir mokėjimo asignavimai Palestinai, tačiau aš jau pabrėžiu šitą aspektą. Įsipareigojimai e, Europos priemai demokratiniai žmogaus teisėjai bei e, įsipareigojimai ir mokėjimai pasirengimui e, narystėje, taip pat yra mažesnė dešimtiesiams metams palyginti su tuo, kokie buvo devintaisiais metais. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad dešimtaisiais metais yra numatoma e, pasiskolinti 100 milijonų eurų iš pasirengimo narystės priemonės, kaiminystės e, politikai ir kitų priemonių pasiskolinti, kad būtų galima finansuoti maisto priemonę ir e, tai bus gražinta 11-13 metais. Tad čia turime pavyzdį to, kas atsitinka, kai e, numatomos lėšos e, e, nėra adekvačios, metams bėgant kažkas tai įvyksta, tuomet yra skoliamas iš kitų šaltinių, o po to reikia pasižadėti grįžinti tos pinigus. Tai iš tiesų tenka tuomet turėti reikalo su tokiais skaičiais ir tokiu E, biudžetu, e, kuris e, labai mažai atitinka realybę dešimtaisiais metais. Aš manau, kad tai nėra tinkamas būdas biudžetą renkti. Taryba taip pat pasiūlė sumažinti administracinės išlaidas keliose eilutėse. Ir aš galiu įsivaizduoti, kodėl taryba taip e, e, elgėsi. Tai yra lengva padaryti. E, pamatai eilutę administracinės išlaidos ir nubrauki lėšas, nes galima pasakyti, kad be to galima apsėdėti. Tačiau tuo pat metu mes norime, kad įvairios politikos rytis būtų uh, E, politikos kryptis būtų tinkamai įgyvendinamos, efektyviai įgyvendinamos, e, greitai įgyvendinamos ir kai nėra pakankamai administracinių darbuotojų tam padaryti, tai, tai niekas neveikia. Ir galų gale, kai yra sumažinamos per daug administracinės išlaidos, tai, e, tai tuomet kenkiama savo pačių politikos kaip šių įgyvendinimų ir e, nemanome, kad tai yra labai gera, gera mintis, geras dalykas. Galiausiai aš pateikiau pasiūlymą padidinti lėšas e, eilutė skirtai Baltijos jūros strategijai. E, šiuo metu šioje biudžeto eilutėje nėra numatyta jokių lėšų, tačiau manome, kad turėtų būti nu, numatytas finansavimas Mano kolegos iš to regiono pasiūlė pridėti 20 milijonų biudžeto eilutėje, e, kurią aš, na, o štai asmeniškai manau, esant pernelyg e, dosne suma, tačiau iki e, rugsėjo mes turbūt turėtumėm apsispręsti, tad kolegos tokie mano pastebėjimai dėl mano teikiamų pakeitimų. Pakei Aš manyčiau, kad e, tokiu būdu pasiūlymas būtų realesnis, kalbant apie įsipareigojimus ir kalbant apie mokėjimo signavimus. Ačiū uždėmesi. Grazie, onorevole Neit, alla parola. Ora. Ačiū, poniai Neit. Dabar žodis poniai Galeriai. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tikrai paremčiau visą tai, ką, ką tik pasakė kolegė Nicuetiprik. Aš ir per pastarosius keletą metų nekartą domėjausi biudžeto sritimi, kadangi dirbau ir biudžeto komitete. Man susidarė toks įspūdis, kad mes visuose komitetuose tikrai intensyviai dirbame su skaičiais ir po to biudžetas po ilgų dėrybų yra patvirtinamas, tačiau visa tai, ką mes darome, sudaro ko gero tik tai e, vieną sekundės dalį tame visame procese ir vis dėlto vėliau e, daroma tai, kas norima, nuolat yra prašoma pakeitimų ir taip toliau ir panašiai. Ir ypatingai čia reiktų kalbėti apie ketvirtą e, skirsnį, kur yra tikrai per mažai finansavimo skiriama. Ypač reiktų kalbėti apie Palestinos atvejį, kai per keletą metų tikrai reguliariai nuolat būdavo skiriama žymiai daugiau lėšų įgyvendinant. Ir tuomet sakėme, kad viskas būtų realistiškiau. Komisija turėtų pateikti daugiametį planą, kad negautumėm tokių nerealių skaičių ir nereikėtų vos ne kas kelias savaitės e, skaityti komisarės laiško dėl pakeitimų, kur yra prašoma, ką nors keisti biudžete. Taigi tikrai ir aš norėčiau pakritikuoti e, Palestinos atvejį. Dėl penkto pasiūlymo taip pat sutikčiau, kur sakoma, jog reiktų sumažinti lėšų, kur, kur sakoma, jog mes kritikuojame tai, kad mažinamos lėšos e, Europos e, žmogaus teisų e, priemoniai. Čia, pavyzdžiui, užtenka užsiminti tik apie Irano pavyzdį. Juk tikrai nenorime galvoti apie patį praščiausią scenarijų iš išorės, o norime pasikeitimų viduje. Ir šią priemonę būtent tam ir naudojame, kadangi manome, jog ta priemonė uh, E, gali būti panaudota be, vyriaus, be visų vyriausybių pritarimo. Ir aš manau, kad tas tikrai naudinga. Nes būtų tikrai e, sudėtinga gauti, ko gero, paties Irano vyriausybės e, pritarimą ir panašiai. Taigi ši priemonė yra labai naudinga ir Iranui tikrai reikia pagalbos šioje srityje, todėl manome, kad būtų klaidinga mažinti lėšas ir remčiau dėl to šį pasiūlymą. Galbūt taip pat dar vėliau pateiksiu vieną kitą pakeitimo pasiūlymą, kad tiesiog konkrečiau išdėstyčiau savo mintis. Ačiū. Ačiū ponui Galeriui. Ir dabar kolegė Mūnijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai sutinku su ponė pranešėja Tikrai reikia nuolat konstatuoti tai, kad biudžetui vis trūksta lėšų. Ir tai reiškia, kad parlamentas ir kitos susijusios įstaigos tiesiog nebeturi tuomet e, laiko paskirti tuo tinkamų lėšų, jų nuolat trūksta, tai aišku susiję ir su ES vis didėjančiu vaidmeniu pasaulyje. Ponas Galeris sakė, kad tai turi atsispindėti ir biudžete. Ir gana sudėtinga yra paaiškinti, kaip ES galėtų tą vaidmenį atitinkamai atlikti, jeigu tuo pat metu labai trūksta visur lėšų. Iš tiesų, negalima e, vienos kurios nors priemonės finansuoti lėšomis iš kitų. Ir negalima vieną ranką tas lėšas paimti, o kitą ranką išleisti. Dėl biudžeto projekto, tai iš tiesų norėtumėm, kad komisija kiek labiau paaiškintų Latino Amerikai skirtų lėšų srity. Ačiū ponė Munės, kolegė Liūzing. Na jau Nekarta buvo kalbėta apie e, chronišką liekų, lėšų trūkumą biudžete ir tiek e, ponas Surjan, tiek ponė Nic jau tikrai konstatavo, kad reikia atitinkamų sprendimų, kad e, būtų sustiprintas ES vaidmuo, ypatingai uh, E, kuriant darbo vietas, e, stiprinant ekonominį augimą ir taip toliau. Ir aš pati norėčiau pateikti keletą pasiūlymų, kaip galima būtų šias užduotis įvykdyti. Užsienio politikai skirtos lėšos, kurios yra didinamos, neturėtų būti uh, skiriamos uh, dabartinėms numatytams rytims, bet labiau e, persiorientavimui, e, sveikatos apsaugos sričiai, darbo vietų kūrimui ir taip toliau. Pagal sutarties 28 straipsnio 3 straipsnį yra tiesiog draudžiama militaristiniams tikslams naudoti tas lėšas, todėl mes norėtumėm patikrinti, ar iš tiesų yra visur atsižvelgiama į tą principą. Reikėtų kai kuriuos atvejus ypatingai nuodugniai patikrinti, kaip kad Galilėjo projektą arba African Peace Facility. Čia kyla klausimas, kiek lėšų 2010 metais buvo skirta Galilėjo projektui iš žemės ūkių skirtų lėšų. Toks uh, finansavimas, e, ko gero, yra sunkiai suderinamas su e, atitinkamomis nuostatomis. Taip pat reikėtų patikrinti, e, kaip yra African Peace Facility atveju, ar tinkamai yra skiriamos ir naudojamos lėšos. Nenoriu kalbėti apie visas sritis, dėl kurių manau, kad ko gero yra naudojamos lėšos vis dėlto militaristiniams tikslams. Čia tiesiog užsiminsiu apie Atena mechanizmą ir E, GPS. Stengsiuosi, kad e, visos šios rytis e, būtų išaiškinamos ir kad lėšos tikrai būtų panaudojamos labiau civiliniams tikslams, nes tokiu būdu mes pasiektumėm tikrai uh, labiau savo tikslų negu kad dabartinė metodika. Ačiū. Ačiū, ponė Liuzing. Ponas Alafranka. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na mes čia kalbame apie tipišką atvejį, biudžeto procedūros atvejį ir pranešėja mums labai aiškius skaičius pateikė, tiek kalbant apie asignavimus, tiek um, apie išlaidas ir aš Tiesiog taip pat norėčiau, kad pati procedūra taptų aiškesnė. Mes dabar turime du dokumentus - projektą ir nuomonę. Ir jeigu supratau teisingai, iki rūpiučio 25 dienos galima pateikti pakeitimų pasiūlymus ir tuomet jau bus pateiktas darbo dokumentas, kuriame bus aiškinami pakeitimų pasiūlymai. Ar teisingai supratau, kad šio komiteto nariai gali teikti pasiūlymus dėl nuomonės projekto pakeitimo. Kita vertus, manyčiau, kad turėtų būti terminas e, taip pat ir atskiroms, e, e atskiriems biudžeto e, asignavimams. Iš esmės sutinkame su ponios pranešėjos argumentais, kuriuos yra, jį yra pateikusi savo nuomonės projekte. Ir norėčiau užsiminti apie kai ką, kas buvo sakyta ministrų taryboje. Yra labai svarbu, e, kad ES galėtų veikti viduržėmio jūros regionos rytyje. Tačiau kai kurios e, eilutės dar nėra iki galo numatytos. Mes vis dar laukiame tarybos reakcijos į komisijos pasiūlymą jeigu be abejo Airijoje referendumas pavyks ir Lisabonos sutartį bus galima pasirašyti, tuomet būtų galima pradėti biudžeto e, procedūrą, kuri paremtų šią iniciatyvą. Aš norėčiau paremti taip pat ir ponios Nyts pastabą dėl e, Palestinos situacijos, dėl artimų rytų situacijos. Jos taikoma metodika tikrai labai teisinga ir kalbant apie um, Europos priemonė žmogaus teisė, teisėms. Kalbėjau šiandieną su ponu uh, Broku dėl Čečienijos ir čia taip pat reikėtų pamastyti, ar nevertėtų pateikti kai kurių pakeitimų pasiūlymų, kurių tikslas būtų stiprinti žiniasklaidą tame regione. Tai yra susiję taip pat ir su naujausias įvykiais Čečienijoje. Pone pirmininkė, tai būtų iš esmės visi mano komentarai, mano pastabos. Ir mielai norėčiau sužinoti, kaip vis dėlto vyks visa procedūra. Ir ar galima iki rūpiučio 25 dienos teikti pakeitimų pasiūlymus ir ar galima teikti pakeitimų pasiūlymus dėl konkrečių biudžeto eilučių. Aš galiu iš karto atsakyti jūsų klausimą pasikonsultavęs su sekretoriato nariais, galiu pasakyti, kad pakeitimus galima e, šiam pranešimui pateikti iki rūpiučio 25-osios. Taip pat galite komentuoti visą 2010-ųjų biudžetą, bet privalote laikytis 2000, atsiprašau, e, rūpiučio 25-osios termino. Vėliau bus teikiama uh, E, nuomonė ir rugsėjo antraje ji bus tvirtinama mūsų komitete, ponė Havala. Ačiū pirmininkė. Aš galiu žaliųjų vardų pasakyti, kad mums labai malonu, juk, jog ši nuomonė buvo pateikta ir uh, žmogaus teisų komiteto pakomitečio vardu aš norėčiau pasidžiaugti tuo, kad čia akcentuojama demokratija ir žmogaus teisės. Tai yra tikrai labai veiksminga išlaidų kategorija ir mes uh, už ją tikrai pasisakome. Kaip sako ponė Neits, mes turime pareikalauti to, kad šios lėšos būtų naudojamos labai lankščiai ir inovatyviai mūsų frakcija renks pakeitimus, kuriuose bus akcentuojama e, šios priemonės svarba Šiaurės Kaukaze, kur pilietinė visuomenė patiria rimtų problemų. Dėkoju. Ačiū. Pone Hatula, toliau ponė Andrikienė. Visiškai sutinku su mūsų pranešėja dėl daugumos jos pastabų. Ketvirtasis ES biudžeto skyrius, Heading 4, visą tai yra tas, kuriam lėšų trūksta. Nors mes turime ambicijų sustiprinti ES kaip pasaulinio veikėjo vaidmenį. Keli žodžius dėl Baltijos jūros strategijos. Tai vienas Švedijos pirmininkavimo ES prioritetų. E, tai šiandien minėjo ir pirmininkaujančios valstybės užsienio reikalų ministras Karlas Biltas. ES vadovų taryba turėtų patvirtinti šią strategiją spalio mėnesį ir tada turėtų prasidėti jos įgyvendinimas. Šiuo metu baigiamas renkti veiksmų planą strategijai įgyvendinti. Todėl aš labai paremčiau pranešėjos mintį apie tai, kad vis tik tai reikėtų skirti, nežinau, 20 milijonų eurų e, jos įgyvendinimui 2010 metais. Ačiū. Bene, sono finiti gli interventi dei colleghi, passo ora la parola ai rappresentanti. Ačiū. Dabar baigiame išklausyti narių pastabas, tad suteikiu žodį ponui Kileriui ir Antrelysin. Ta pačia tvarka, kokią jūs galbūt norėtumėte kalbėti. Ar ponė pranešėja galbūt prieš tai dar norėjo pasisakyti? Opin... Norėčiau tik tai pasakyti, kad nuomonės projekte te šeštoje pastraipoje paskutinėje eilutėje turėtų būti pasakyti Continued Financial Assistance to the Turkish Cypriot Community. Nėra žodžio Cypriot, Kipro bendrovė. Kažkokiu būdu kompiuterėje dingo tas žodis. Dėkui. Tai yra tiesiog e, smulkmena, bet ko gero visi svarbiausi dalykai slypi detalėse, kaip sakė vienas garsus filosofas. Komisija panas Milleris, ačiū pirmininkė. Aš esu iš išorės santykių generalinio direktoriato. Norėčiau naujiesiams parlamento nariams pasakyti, kad komisijos vaidmuo yra padėti ir mes esame uh, E, pasirengę visuomet padėti nariams šiame biudžeto sudarimo darbe, kuris niekada nelengus yra. Aš taip pat norėčiau e, pasveikinti ponę Nyt su tuo, kad ji buvo paskirta atlikti šį sunkų darbą ir jai taip pat norėčiau pakartoti, kad aš esu joms, jos paslaugoms, e, rengiant nuomonę dėl biudžeto šiame komitete, nes tarp mūsų generalinio direktorato ir šio komiteto visuomet buvo puikus darbiniai santykiai. Mes mastome labai panašiai panašiai. Visų pirma, e, prieš perdodant e, žodį savo kolegoje Andrilais iš plėtros generalinio direktorato, norėčiau pasakyti, kad e, mano generalinis direktoratas yra atsakingas už išorės santykius, už šių priemonių programavimą, pavyzdžiui, vystomojo bendradarbiavimo priemonę kaiminystės priemonė, mes taip pat esame atsakingi už išorės santykių e, biudžetą, mes taip pat esame atsakingi už e, bus e, priemonę stabilumo biudžetą. Uh, Kaip sakiau, baigęs perduosiu žodį e, kolegai iš plėtros generalinio direktorato, kuris yra atsakingas už kitas priemonės. E, bendras komiteto e, nuogastavimas yra dėl to, kad trūksta finansavimo išorės veiksmams. Ir tai labai ryšku yra pranešėjos dokumentuose. Uh, Kiekvienais metais kyla tas klausimas yra, e, komisija mano, kad savo pasiūlymuose dėl biudžeto kitais metais mes numatėme e, adekvatų finansavimą tiems planams, dėl kurių esame tikri. Mes e, turime pateikti savo pasiūlymą jau gegužės mėnesį ir mes turime numatyti, kiek išleisime kitais metais. Tad užduotis yra sunki. Uh, Ir e, ką mes darome, tai yra visiškai normali procedūra, mes sakome, kad vėliau, e, bėgant metams, galime grįžti, e, gali tekti grįžti prie to ir pakeisti savo pasiūlymus. Ir būtent taip yra su biudžetu ir dėja per praeitus metus tokia labai nekokia praktika buvo. Ir yra klausimų, prie kurių, kaip pažymėjome savo pasiūlymuose, dar turėsime grįžti. Dėl tų klausimų negalime būti tikrai gegužės mėnesį, nes mūsų e, planai sukonkrėtės tik tai e, metų pabaigoje. E, pone Nės, aš sutikčiau su jumis, kad turbūt. Uh, E, svarbiausias klausimas darbo tvarkyje bus Palestina, jokio, jokios abejonės dėl, dėl to nekyla ir galbūt būtų naudinga grįžti prie e, pasiūlymo bėgant metams, nes e, tuomet mes jau žinotumėm apie kitų donorų pastangas tame regione, tai labai svarbu Palestinai yra. Rugsėjai, rugsėjo pradžioje komisija uh, patvirtins pakeitimą biudžeto pasiūlymą, mes tai savo žargonu vadiname e, pakeitimų e, raštą ir aš e, prognozuoju, kad tame pasiūlyme bus ir Palestina ir daugiau dar turėsime grįžti prie tų klausimų. Prioritetas pirmininkui Baroso yra klimato kaitos konferencija metų pabaigoje. Dabar dėl to, ar finansavimo pakanka, nepakanka, galėčiau pasakyti, įkyla nauji poreikiai, nauji prioritetai, kai buvo praeitais metais, paprastai galime rasti sprendimą. Pernai komitete dirbę e, nariai turbūt prisimena, kad radome sprendimą rytų partnerystėje, radome sprendimą maisto priemonį, tai iš tiesų pavyko rasti papildomų lėšų. Parlamentas e, sutiko su šiais sprendimais biudžeto atvirtimo procedūros e, metu ir tas biudžetas buvo papildytas. Ir iš tiesų ta padėtis nėra tokia jau baisi, kaip kartais atrodo. Dabar klausimas dėl rezervo ateinančiais metais, nuo 11 metų ir vėliau, tai būtų maždaug apie 150 milijonų eurų per metus. Na, ir e, e, žinoma, komisija ir e, už išorės santykius atsakingos institucijos skirtų tam e, dėmesio dabar dėl e, biudžeto peržiūros. Tai būtų finansinės sistemos e, peržiūra 17-13 metais. Dėl peržiūros buvo susitarta ir komisija sakė parlamente ir taryboje, kad vidurio laikotarpio grįšime prie tos peržiūros ir vykdysime peržiūros procesą. Pasižymėjau, ką sakė pranešėja dėl biudžeto peržiūros. Aš manau, kad tai bus e, svarbi proga ketvirtam skyriui peržiūrėti. Šiame kontekste taip pat turėčiau paminėti. Pernai buvo sudarytas susitarimas dėl maisto priemonės. Parlamentas e, tuomet išreiškė savo rūpėsi dėl ketvirto skyriaus ir komisija e, sutiko pateikti specialų vertinimą padėties išorės santykių biudžete. Ir tai pateiksime rugsėjį kartu su savo pakeitimo E, raštu, taigi gausite išsame e, analizę padėties e, ketvirtos skyrius ir kaip, kokie pokyčiai yra rezervė nuo dabar iki 13 metų. Dabar, pirmininkai, jeigu galėčiau grįžti prie konkrečių klausimų užkeltų pranešėjų darbinėse dokumentuose. Thank you Bendrai paėmus e, komisija e, pritarė pranešėjos e, pastangoms gražinti biudžetą į tokią būklę, kaip iš pat pradžių siūlė komisija. Iš dalies galima sakyti, kad vyksta toksai badmintono žaidimas. Komisija pateikė pasiūlymą, biudžetas sumažina finansavimą, visą tai patenka į parlamentą ir tuomet parlamentas vertina, ar toks sumažinimas yra tinkamas ar ne regione. Paprastai komisijai toks lėšų sumažinimas yra neprimtinas. Ir, e, tarkim, jeigu parlamentas e, konkrečiai ponė Nits e, siūlo gražinti tą numatytą finansavimą, mes tam pritartume, kaip ponė Nits minėjo, mums labai svarbu yra įsipareigojimo signavimų lygio atstatymas. Komisijai tai būtų labai svarbu vystyti vystomo bendradarbiavimo priemonės atveju ir mes labai palankiai vertintumėm, kad e, informavimo politikos srityje lėšos taip pat būtų, e, finansavimas būtų sugražintas į pasiūlytą lygį. Ir pranešėja taip pat minėjo mokėjimo signavimo finansavimo lygio gražinimą ir labai svarbu numatyti tokius organizavimus, kokius galėtumėm išleisti. Taryba siūlo ketvirtam skyriui sumažinti lėšas 500 milijonų eurų ir aišku, tai labai apsunkintų programų įgyvenimą. Jūs turėtumėt suprasti, kad išorės santykių priemonės įgyveninamos yra jau trečius metus, įgytas pagreidis yra ir iš tiesų, jeigu finansavimas būtų sumažintas, sumažintas, tai sulėtintų įgyvenimą arba gai, e, turi, atsirastų tokia e, tikimybė. Ir mes pritartumėm taip pat pranešėjai ir dėl administracinių išlaidų. E, kas dar būtų problematiška ir tuo baigsiu. Papildomi 20 milijonų Baltijos jūros strategija, aš manyčiau, mes turėtumėm kalbėti su pranešė, kad geriau suprastumėm, ko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 šis e, pakeitimas yra teikiamas e, dėl rūpešio dėl regioninės e, politikos, tai iš tiesų nereikėtų pamiršti, kad ketvirtas skyrius yra skiriamas išoriniams santykiams. Aš manau, kad mes turėtumėm susijęsti ir suprasti, ko siekiama šito pakeitimu. Taip pat, kaip supratau, pranešė labai domina bandomieji projektai ir parengėmieji veiksmai. Vėlgi mes esame pasirengę susijęsti ir e, aptarti, e, kaip mes įsivaizduojam problemas, kaip mes įsivaizduojam e, prioritetus. Tad tiek iš išorės santykių generalinio direktorato dabar perduosiu žodį savo kolegai. Labai ačiū. Esu Anhalysa iš finansinės pagalbos skyriaus generalinėme plėtros direktorate. Dirbame kartu su žmogiškųjų išteklių specialistais Norėčiau padėkoti pirmininkui už mums suteiktą galimybę su parlamentarais pakalbėti pa, e, biudžeto klausimų ir džiaugiamės, kad ponė Neits perėmė šį dosiją ir dėkoju jai už tai, kad jį prisijėmė atsakomybę už e, šį pranešimą. Mes ketiname jūs visapusiškai remti. Kai dėl plėtros, tai Ponas Biltas apie tai kalbėjo, apie poreikį potencialioms e, ir galimoms kandidatėms kalbėti apie e, galimybę joms turėti europinę perspektyvą. Ta parama yra svarbesnė dabar nei bet kada anksčiau kai mažinamas finansavimas, įskaitant ir administracinė, administracinės išlaidas stojimo pagalbos rytyje. Generalinis e, plėtros direktoratas priešingai siūlė didinti šias išlaidas, atsižvelgianti finansinę perspektyvą. Kiekvienais metais mes teikiame tvirtimui e, plėtros paketą Ir taip pat jis rengiamas pagal EPA e, reglamento nuostatas. Pirmiausia, aš pakalbėsiu apie pagrindinius e, veiksmų finansavimo aspektus, o paskui kolegė kalbės apie administracinės išlaidas. Pirmiausia, e, pagalbos stojimui finansavimas. Turbūt žinote, kad EPA turi penkis komponentus E, pirmiausia, institucijų plėtra, teisinė valstybė, santykiai su Vakarų Balkanais ir Turkija. Taigi šie du komponentai yra taikomi visoms valstybėms, plus trys kiti komponentai, kuriuos gali panaudoti tik šalis kandidatės. E, jie padeda spręsti nedarbo, socialinės atskirties, kitus klausimus kalbama apie kaimo plėtrą ir transporto infrastruktūras. Kiti e, instrumentai apima e, tarp valstybinį bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis ir regionų bendradarbiavimą. Atrodo, kad tai leistų sumažinti neigiamus krizės padarinius. Taigi visos trys biudžeto institucijos kreipiasi į šalis naudos gavėjas, kad šios e, greičiau kurtų infrastruktūras leidžiančias decentralizuotai panaudoti lėšas, užtikrintų um, um, biudžeto priežiūrą ir įgyvendintų nustatytus veiksmų planus. Taigi šie mano minėtieji trys komponentai tai šalims kandidatėms buvo palikti 2007-2009 metais, kad šios galėtų sukurti e, tam tikras struktūras, kad galėtų įgyvendinti e, šias nuostatas. Šalis kandidatės pademonstravo pažangą šiuose sritise ir iki metų pabaigos mes galėtumėm išsakyti pritarimą galimybę įgyvendinti numatytus veiksmus. Taigi tokiu būdu mes pripažintumėm kandidačių padarytą pastangą iki šiol. Bet kita ko, e, krizės atveju trūksta solidarumo ir per šias priemonės e, šios valstybės galėtų sumažinti e, krizės pasakmes. Toliau noriu pagirti ponę Neits kad ši kalba apie EP pagalbos taikymą remiantis daugiamečių požiūrių, taigi orientuojamas į trijų metų perspektyvą, skiriant lėšas ne tik tai vieneriems metams. E, šiai iniciatyvai komisija pritarė. Taigi, jeigu nebūtų laikomasi daugiamečio plano, nukentėtų ES kaip remėjos patikimumas. 2009-aisiais e, lėšomis pasinaudota tikslingai, paskui e, ketinama tą finansavimą didinti ypač naujoms priemonėms, atsižvelgiant į struktūrinių fondų situaciją Europos Sąjungoje. O dabar suteiksiu žodį poniai Degučiai, kuri e, pakalbės apie administracinės išlaidas, tuomet atsakysime į jūsų klausimus. The rapporteur has already underlined how important it is to have pranešėja jau pabrėžė, kaip svarbu delegacijose ir padaliniuose turėti e, reikiamą darbuotojų skaičių, kad galėtumėm įgyvendinti biudžetą. 2010-aisiais komisija paprašė šiek tiek padidinti šias išlaidas, palyginti su ankstesniais metais, tačiau tas padidinimas buvo labai nedidelis. E, prašymas buvo vien dėl to, kad didžiai um, generalinis plėtros direktoratas e, ėmėsi atsakomybės už visus a, e, plėtros veiksmus ir vakarų Balkanuose, buvo minėtas Kosovo klausimas ir Prištinoje mums reikia daugiau žmonių. Kaip kolega ką tik pasakė, dabar įgyvendinamos programos e, susijusios su valdymo klausimais. Taigi administracinės išlaidos yra daug mažesnės nei pirminėme EPA projekte, ne 25 procentais. Tačiau vis dėlto taryba pasiūlė tą biudžetą dar mažinti žemiau nei 2009 išlaidos kas yra nepakankama. Taigi suprantate, kad esant tokioms aplinkybėms šis mažinimas sumažins ženkliai valstybių narių gebėjimą vykdyti eksantę kontrolę, kuris yra numatytas komponento valdymo kontekste. Taip pat iškyla delegacijų e, atitinkamų gebėjimų įgyvendimo klausimas sugebėjimas atlikti stebėseną, kaip numatyta per reglamente, mes negalėsime užtikrinti biudžeto valdymo nuseklumo ir teisėtumo bei gyvendinti teisinių įsipareigojimų. Komisija suvokia, kad čia naudojamasi mokesčių mokėtojų lėšomis bet finansinės krizės metu tokių lėšų panaudojimas tikslingai mums atrodo dar svarbesnis. Taigi tikimės, kad šis komitetas mums suteiks biudžetinę priemonę, kad mes pasiektume politinių tikslų, kuriuos išiškino ponas Biltas. Dėkoju. Ringrazio <clears throat> gli interventi della Commissione e come. Ačiū už komisijos paaiškinimus ir dabar dar kartą žodis ponė Nits, pranešiai. So I, I... Pirmininkė, kolegos. Visų pirma, ačiū visiems kolegom, kurie palankiai vertino mano projektą. Norėčiau patvirtinti, kad rūpiučio 25 galutinės terminas pakeitimas patekti ir žinoma galima teikti pakeitimus ir dėl teksto, ir dėl skaičių. Be, ir tai būtų uh, E, ne tik tai tie skaičiai, kurio, kuriuos aš siūliau keisti, bet visi skaičiai. Na, numatyti ketvirtame skyriuje, aišku, galite teikti e, pasiūlymus dėl pakeitimo dėl viso e, to skyriaus, jei jūs manote, kad tai tikslinga yra. Ačiū kolegoms už pritarimą, man jį labai malonu buvo tai. Uh,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 Bene, allora grazie per quest'ultimo commento, come è già stato. Ačiū ir už šią galutinę pranešėjos pastabą. Jau buvo ką tik paminėta, kad pakeitimų pasiūlymams galutinė data yra rūpiučio 25-oji. Savo nuomonę atsakingam komitetui turime pateikti iki rugsėjo 9 dienos. Todėl tiek nedaug laiko numatyta. Ir pakeitimų pasiūlymus galite teikti tik prancūzų arba anglų kalba, kadangi nebus pakankamai laiko vertimui, nesuspėsime kitaip. Dabar periname prie paskutinio darbo tvarkės punkto šiandien. Tai yra partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tarp Europos bendrijos ir Tadžikistano. Norėčiau suteikti žodį ponui Peterle, kuris neseniai buvo įvardytas pranešėjų. Dėkoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galiu tęsti darbus bendradarbiavimo su Tadžikistano srityje. Aš ją, ją domėjausi per praėjusius penkerius metus nuolatos kaip ir visa situacija tame regione. Ir džiaugiuosi, kad dabar jau 26 valstybės yra pasirašiusios šį susitarimą. E, o dėl Graikijos manome, kad ji šį žingsnį žengs rudenį. Mums, Europos parlamentui, tra, nuo mūsų Europos parlamento e, priklausys, ar mes e, pateiksime savo pritarimą Turime susitarimo projektą ir taip pat pasiūlymo dėl rezoliucijos projektą, kur yra tiesiog paaiškinama, kokios problemos yra šiuo metu Tadžikistane. Čia kalbama apie tai, kaip ši šalis galėtų situaciją pagerinti. Džiaugčiausi, jeigu iki rūpiučio 25 dienos 12 valandos kolegos galėtų pateikti savo pakeitimų pasiūlymus, kad tekstas būtų patobulintas. Ir tikrai teisinga būtų žiūrėti į situaciją realistiškai ir atvirai pasakyti, kad ir Tačikastane nėra taip, kad e, visiškai nėra jokių problemų. Ši valstybė susiduria su didelio masto skurdu, taip pat labai silpna ekonomikos struktūra, riboti yra ištekliai tiek naftos, tiek e, gamtinių dujų atžvilgių. Taip pat e, Tadžikistanas jaučia ir pasikeitusią finansinę situaciją Rusijoje ir Kazakstane. O taip pat e, aktuali yra korupcijos problema visoje sistemoje. Visi politiniai lygmenys yra su tuo susiję. Tadžikistane vis dar nėra taikomos demokratijos taisyklės, bent jau taip, kaip mes suprantame demokratiją. Opozicija tik labai ribotos, ribotas galimybės turi, Tadžikistane valdo vienpartinė sistema. Ir apie tai konkrečiau kalbama pranešime. Taip pat reikia pasakyti ir tai, kad, civilinė, kad pilietinė visuomenė nėra uh, matoma Tadžikistane ir neturi daug galimybių veikti. Taip pat nelengvina situacijos ir tai, kad kai kurios e, partijos iš naujo lik ir yra formuojamos. Religinė laisvė yra apribota. Dabar yra kalbama apie įstatymo projektą, kuriame būtų numatytas apribojimas kai kurioms religinėms bendruomenėms praktikuoti savo tikėjimą. Taip pat yra kalbama apie problemas ties pasienio tarp Tadžikistano ir Afganistano. Tadžikistanas iš tiesų turi galimybių tapti šio laikinė, veiksmingai veikiančią valstybę, kuri būtų pajėgi taip pat išnaudoti savo vaidmenį ir kovoje su e, terorizmu ar priekyba narkotikais. Tai yra pagrindinės priežastis, dėl ko taryba, komisija ir valstybės narės siekia remti Tadžikistaną, siekia labiau jam padėti. Ir todėl norime sudaryti partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą. 2007 m. Liepos mėnesį buvo e, patvirtinta strategija Centriniai Azijai, Ir čia akcentuotinas pono Özdemir pranešimas, kur yra aiškiai pasakyta, kad Centrinė Azija apima penkias labai skirtingas valstybės, kuriuose labai skirtinga visuomeninė padėtis ir kitos rytis. Turime atsižvelgti tai savo pranešime ir atitinkamai diferencijuoti ir savo taikomą politiką. Esu už tai, kad parlamentas tapatintųsi su tokia pozicija. E, tie argumentai, kurie yra išsakomi, yra be abejo teisingi, bet vis dėlto negalime leisti savo uh, e, to, kad Tadžikistanas vis dėlto taptų tokia silpna valstybė, besiribuojančia su Afganistanu. Svarbu nusiųsti Tadžikistanui aišku signalą, kad mes pasirengę bendradarbiauti glaudžiau su Tadžikistanu, bet Tadžikistanas savo ruoštų turi gyvendinti reikiamas reformas. O taip pat ir Tadžikistano piliečiai to tikisi iš savo šalies. Nesvarbu, ar kalbėtumėm apie žmogaus teisų sritį, apie pilietinę visuomenę, apie kovą su skurdu. Norime kad ši šalis tuos tikslus e, vykdytų, kad tą darytų ryštingai ir norėčiau, kad e, būtų atkreipiamas dėmesys į tai, kad ir Tadžikistano vyriausybė nuolat yra pabrėžusi, jog nori stiprinti ekonominius santykius su Europos Sąjunga ir tuo pačiu tai taip pat žada glaudesnį bendradarbiavimą šiame regione. Dabar kaip tik tikimės pagerėjimo žmogaus teisų srityje, demokratizavimo srityje, socialinių reikalų srityje, kovos su korupcija srityje. Ir taip pat norėtumėm, kad Tadžikistanas šias užduotis vertintų rimtai. Dar galbūt keletas žodžių dėl keliamų sąlygų Šiame susitarime antrame punkte labai aiškiai pasakyta, kad demokratiniai principai ir žmogaus teisės turi būti principai, kurių paisoma. Ir šiame rezoliucijos projekte mes apeliuojame į komisiją, kad ji su pirmininkaujančia valstybė įvertintų šią situaciją ir kad visose dialogo su Tadžikistanu lygmenyse į tai būtų atsižvelgiama. Bei kad Tadžikistano vyriausybei būtų įvairiais būdais padedama šio tikslo siekti. Ši rezoliucija taip pat yra ir apeliavimas į tarptautinius donorus, kad lėšos būtų kreipiamos į sritis aktualias pilietinės visuomenės formavimui, bet be abejo taip pat keliant ir tam tikras sąlygas, kaip kad pavyzdžiui skaidrumo paisimas. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, mėly kolegos, kad manau, jog atėjo laikas glaudžiau bendradarbiauti su Tadžikistanu, pradėti tą glaudesnį bendradarbiavimą ir šis e, sustarimas galėtų būti pirmas žingsnis to link. Dėl to norėčiau jūsų pritarimo šiam rezoliucijos projektui. Ačiū, ponui Peterle. Kolegi Autala kalbės. Johtopäätöksiinsä. Ačiū pirmininkė. Galime pritarti išvadoms žalių frakcijos vardu. Tadžikistanas turi gamtinių išteklių, tokių kaip e, hidroenergija. Ir e, žinau, kad Kinija ten numato gyvendinti didelę investicijų e, programą, vertinama 650 milijonų eurų. Ir Manau, kad būtų svarbu e, stebėti didelio užtvankų projekto e, poveikio aplinkai vertinimą. Kivaizdu, kad Turkmenistane yra blogesnė žmogaus teisų padėtis negu Tadžikistane, nors Tadžikistano problemos e, labai gerai apibūdintos yra šiame nuomonės e, projekte. Labai malonu, kad uh, pranešė buvo atkreiptas dėmesys į žmogaus teisų klausimą. Ačiū, pana Altora, dabar ponas Galeris. Dėkoju, ponė pirmininkė, taip pat ačiū ir kolegai Pitelė už jo paaiškinimus. Iš esmės, galiu jo išvadoms pritarti. Tai yra taip pat ir rezoliucijos projektui, nors galbūt politinės e, situacijos aprašyme kai ką reikėtų aktualizuoti. Nežinau, kada tekstas buvo suformuluotas, lik ir datuotas šios dienos data, bet e, esu įsitikinęs, kad buvo renktas anksčiau ir devintame punkte čia sakoma recognizes that Tajikistan is a reasonably stable country. Ir taip toliau. bet pastarųjų savaičių metu buvo gauta nerima keliančių žinių. Čia turiuomenį taip pat ir pilietinį karą vykusi prieš dešimt metų, kuris vėliau iš Afganistano išsiplėtė iki Tadžikistano. Ir dabar kai kurie žmonės grįžta, prisijungia prie Talibano grupuotės ir panašu, kad gali būti, jog ir šiame regione ši grupuotė galėtų išplėsti savo galės. Todėl galbūt tas apibūdinimas, jog Tadžikistanas yra pakankamai stabili šalis, vis dėlto nėra teisingas. Aš manau, kad egzistuoja vis dėlto destabilizacijos grėsmė, būtent per šias mano minėtas jėgas. O taip pat turint omenyje tai, kad vyriausybė nėra itin demokratiška ir nes, ne, neveikia ryštingai socialinių reikalų srityje, manyčiau vis dėlto, kad iš esmės reikia sudaryti susitarimą su šia šalyje, būtent dėl stabilizavimo šioje, šioje valstybėje, bet vis dėlto nemanau, kad jau dabar galima būtų kalbėti apie šią šalį kaip apie stabilę valstybę. Dėkuoju. Ačiū ponui Galeriui už pasisakymą. Kolega Latį. Ačiū. Pritariu pranešėjo argumentams. Iš esmės, vis dėlto aš būčiau už tai, kad išsamiau būtų paminėta, kiek svarbus Tadžikistanas kaip e, šalis, per e, kurią keliauja e, heroinas į Rusiją ir Europos Sąjungą. Todėl mums šalis yra svarbi ir kaip tik todėl tiek daug ten yra žmogaus teisų pažeidimų. Tai šalis, kurioje vyko labai žiaurus pilietinis karas, žuvo 150 tūkstančių žmonių, karas baigėsi 97-aisiais, ir e, e, šalies stabilizavimas iš dalies priklausė e, nuo to, kad buvo susitarta pagrindinių politinių ir nusikalstamų grupių šalyje. Pilietinis karas iš esmės vyko tarp nelegalių prekiautojų didžiausių grupuočių, E, vyko labai stipri jungtinių tautų intervencija, e, taikos palaik, palaikymo e, misija, kur buvo labai sėkminga, taip pat ir narkotikų kontrolės srityje buvo įsteigta agent, agentūra siekiant sustabdyti narkotikų srautus iš Afganistano į Rusiją ir Vakarų Europą. Šiai agentūrai pavyko konfiskuoti daugiau negu 3 e, tonas heroino vos per keliarius metus. Ja daugiausia finansavo ES. Dokumente pateikiama tinkama ekonominės pateities, e, padėties analizė e, ir šiuo požiūriu pasiūlymai yra neblogi Tačiau aš norėčiau, kad labiau būtų akcentuojamos skurdo e, priežastis ir žmogaus teisų pažeidimai. E, Tažikistane šalis, e, šalyje didelis skurdas, daugiau negu 50 procentų gyventojų gyvena žemiau e, skurdo ribos ir aš būčiau už tai, kad tai būtų labiau akcentuojama. Lėšos iš ES turėtų būti skiriamos e, tiesiogiai e, skurdo mažinimo iniciatyvoms. Antraip, viso, antraip ir, ir toliau vyks žmogaus teisų pažeidimai o tai yra e, palikimas pilietinio e, karo, islamo e, fundamentalistų ir kitų jėgų susikirtimų palikimas. Aš nežinau, ar mes turėsime daugiau laiko šiam klausimui svarstyti, tačiau aš tikrai rekomenduočiau, kad labiau būtų akcentuoti mano anksčiau minėti klausimai. Dėkui. Labai ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Taigi, suteiksiu žodį komisijos atstovui. Prašom, pakomentuokite. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu komisijos vardu. Visų pirma, Norėčiau pasveikinti naujo pranešėjo skirimą. Ponas Petelė iš tikrųjų e, labai įdomiai pristatė savo analizę ir e, sugebėjo atsakyti komiteto narių klausimus. Savame suprantama situacija Tadžikistane yra sudėtinga turime informacijos apie problemas saugumo prasme šalies viduje ir kol kas sunku prognozuoti jų pasiekmes, tačiau komisija e, ši situacija tikrai neramina. Ir reikia pasakyti, kad Tadžikistanas yra svarbi buferinė valstybė, bandant sulaikyti ekstremizmo uh, plitimą, nes Tadžikistanas yra turi sieną su Afganistanu ir yra nutolęs maždaug 1300 km nuo karščiausių konflikto taškų, taigi tai aktualu visoms valstybėms narėms. Mums šis aspektas svarbus ne tik makro saugumo prasme dėl kylančios rizikos, dėl galimybės plisti islamo ekstremizmui iš Pakistano ir Afganistano. E, taip pat tai yra svarbu makro saugumo prasme, kovojant su e, priekyba narkotikais, e, kitomis kontrabandos formomis šiuo metu vasarį. Prezident, Tadžikijos prezidentas lankėsi Briuselyje, kuomet komisijos pirmininkas Baroso išreiškė susirūpinimą prastėjančią situaciją Tadžikistane. E, ši valstybė vertinama kaip silpna, nesugebančia spręsti socialinių ir ekonominių problemų, taigi valstybei reikia pagalbos, stiprinant energijos infrastruktūrą, kuri yra nepakankama, aprūpinti gyventojų elektrą. Migrantų perlaidos sudaro ekonomikos augimą pagrindą, tačiau jų apimtis sumažėjo drastiškai pusantro milijardo eurų vienčiais metais. Kitais metais situacija gali dar suprastėti, komisija neramina socialinės įtampos riziką ir tai, kad e, yra didėjantis e, migrantų iš Rusijos skaičius. Dėl e, statybų sektoriaus apimčių mažėjimo daug taidžikų netenka darbo. Ir aš manau, kad ši valstybė turėtų labai rimtai figuruoti bendroje Azijos strategijoje. Taigi turime gilinti bendradarbiavimą su šią valstybę. Manau, kad tai bus ratifikavus partnerystės susitarimą. Graikija patvirtino, kad iki rugsėjo šis susitarimas bus ratifikuotas ir labai tikimės, kad e, pritarus parlamentui mes galėsime gyvendinti šį susitarimą ir maksimaliai padidinti e, galima bendradarbiavimo naudą. ir tai leis mums laikytis visų įsipareigojimų šios Vidurio Azijos valstybės atžvilgių, kuri svarbi, kaip sakiau, ir saugumo prasme. Taigi dirbame su parlamento sekretorijatu, atnaujiname dokumentą. Manau, kad jis galėtų būti papildytas ir jau pristatytas kitame posėdėje rugsėjo mėnesį Briuselėje arba vėliau Strasbūrė. E ir trumpai apie žmogaus teisų dialogą. Norėčiau Jūs patikinti, kad e, tai yra mus neraminantis klausimas. Iš esmės pirmasis dialogas žmogaus teisų klausimais įvyko praeitą spalį. Tai buvo pirmas toks atvejis, kuomet buvo pirmą kartą pasikeista nuomonėmis, aptarti ir jautrus klausimai, pavyzdžiui, laisvės principas arba galimybė jungtinių tautų organizacijoms e, įeiti į kalėjimus, vaikų situacija. Ir tai, jog vykdomas toks dialogas yra pozityvus politinis signalas. Tai tai yra proceso pradžia. Dušambėje vyko e, pilietinės visuomenės e, klausimui skirtas seminaras, kuris uh, buvo sėkmingas, jis papildė tą bendrąjį žmogaus teisų dialogą ir buvo susijęs su sąžiningo teismo arba teism, teisės į teismą užtikrinimu. Buvo kalbama su atitinkamomis organizacijomis, neseniai paskirtuoju ombudsmenu rekomendacijų sąrašas buvo patvirtintas, o protokolas bus parengtas iki rūpiučio pabaigos. Taigi galiu patikinti šio komiteto narius, kad žmogaus teisų klausimas, kaip visa apimantis, e, reikalauja politinio dialogo ir kad šis klausimas labai aktuolus komisijai. Mes rengėme bendrijos strategiją, kur iš tikrųjų yra akcentuojama žmogaus teisų klausimas, Taigi remiame tai, ką sakė pranešėjas ir tikimės, kad partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas bus patvirtintas netrukus. Dėkoju. Ačiū ponui Bern O dabar baigiamosius komentarus išsakys pranešės ponas Pėtelė. Spoštovani kolegi in predstavniki komisije. E, Ačiū, mėly kolegos, gerbimi komisijos atstovai. Na, nėra taip, kad e, paskutinis darbo atvarkės punktas būtinai turėtų būti nuobodus, kaip ir parodė ką tik vykusios diskusijos. Aš iš esmės e, Sutinku su visais, dėkoju už pasiūlymus, už paminėtus aspektus ir su jūsų pagalba stengsiuosi pranešimą atitinkamai aktualizuoti. šis pranešimas praėjusios kadencijos metu nebuvo užbaigtas nagrinėti, nepraėjo visos reikiamos procedūros. Taigi dabar, prasidėjus naujai kadencijai, Tiesiog reikia viską aktualizuoti, taigi yra visai pateisinamos jūsų pastabos. Aš manau, kad sulauksiu puikių pasiūlymų iki rūpiučio 25 dienos ir esu pasirengęs bendradarbiauti tiek su jumis, tiek su komisija. Dėkoju. Puiku. Tuomet pirmiausia dėkoju pranešėjui už jo paaiškinimus. Laikas vėlgi šiek tiek spaudžia, bet tiesiog ministrų taryba vis dėlto nori pritaikyti šiam susitarimui skubos tvarką. Ir ratifikavimo procesas jau netrukus turi būti užbaigtas, tad nėra daug laiko pateikti savo pakeitimų pasiūlymus. Kaip jau minėta, rūpučio 25 diena yra tas ta data. Vėliau turėsime tvirtinti šį pranešimą. Ir lygiai taip pat kaip ir ankstesnio pranešimo atveju, čia vėlgi nėra galimybės teikti pakeitimus savo kalba, o tik anglų bei prancūzų kalbomis. Žinau, kokia yra jūsų nuomonė, bet vis dėlto paprastai tokia procedūra yra pripažįstama kaip būtina ir neišvengiama. Ir dar šis beitas dėl artimesnių mūsų posėdžių. Kaip jau minėjau, rugsėjo 1 ir 2 dienomis vyks e, kitas mūsų komiteto posėdis. Dalyvaus komisaras Oli Rein, kuris mums mus informuos apie situaciją Balkanų regione bei Turkijoje. Taip pat turėsime ir naująjį ES ypatingą įgaliotinį. E, Taigi linkiu visiems gerų atostogų ir pasimatysime visi rugsėjo mėnesį. Ačiū.